iš karto suteiksiu poniai Ford žodį, kuri yra mūsų uh, pranešėja, kuri rengia dar tokį pranešimą, dėl kurio kompetencijos neišsiaiškintas, tačiau tiesiog prašysiu ponios Ford pristatyti temą. Much, Ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad trumpai pristatėte situaciją. Turiu, turiu pripažinti, jog Esu labai nepatenkinta šiuo momentu, jog nei vienas aplinkos komiteto narys nesikreipė į mane ir tik praeitą um, vakarą gavau šešėlinių pranešėjų sąrašą. Aišku, stengsime susisiekti su jais ir dirbti kartu, nes man atrodo, tai yra labai svarbu jų yra išskirtinė kompetencija dėl įvairių teisės aktų susijusių ypatingai su atsakomybė dėl žalos atlyginimo. Taigi jiems turi tekti būtent mm, ta našta, ta atsakomybė už tos teisės aktus, kur jų yra išskirtinė kompetencija, man atrodo, tu taip visiškai pagrysta. Uh, Jie visi buvo pakviesti į neformalius klausimus, kurie buvo surenkti antradienį. Ir aš noriu padėkoti šio komiteto nariams, kurie dalyvavo tose klausimuose. Buvo labai naudingos diskusijos. Buvo vienas šešėlinis pranešėjas iš aplinkos komiteto, bet aš manau, kad turime judėti į priekį ir pasistengti įtraukti visus, ne vien tik tai šio komiteto narius, bet bendrai viso parlamento narius, kiek įmanoma labiau įtraukti, nes tai yra itin svarbus klausimas. Visų pirma, kalbame apie garantuotą apsirūpinimą naftą ir dujomis, tačiau reikia taip pat nepamiršti Makondo avarijos Persų įlankoje. Tai, ką daug kas šio sektoriaus grupių pavadino iš tikrųjų pragarų, bet tikrai tai nepateisina nieko, kas buvo padaryta ten. Tikrai buvo uh, nes, didžiulis sugebėjimas, nesugebėjimas taip pat ir iš personalo pusės susitvarkyti su situacija. Taip pat ir, ir viso, visi procesai, visos procedūros nesuveikia. Turime galvoti apie saugą, kurią privalo užtikrinti ir operatoriai, ir reguliuojančios institucijos, ir netgi tie aptingę teisės aktų leidėjai. Antradienį buvo galimybė tiek šios sektoriaus atstovams, tiek operatoriams, tiek e, reguliuojančiam institucijoms, tiek mums visiems kartu pasirūpinti, kad tokie dalykai ateityje nepasikartotų. Aš norėčiau dabar pagalvoti, pamastyti apie mm, mūsų vandenyse vykstančius dalykus, ypač Šiaurės jūroje. Aš sakyčiau, kad jeigu tokiomis aplinkybėmis būtų pritaikytos tokios procedūros ir tokios technologijos, kurios, kurias turime pas mus, tai nebūtų įvykusi tokia katastrofa. Tad aš manau, kad tikrai reikia galvoti apie tai, ką turime, derinti tai su patyrusio reguliuotojo darbu ir tada turėtumėm visas garantijas dėl apsaugos. Aš manau, kad tikrai reikia pagalvoti apie reikalingas garantijas, kurios jau veikia kai kuriuose valstybėse narėse, kad jos būtų išplėstos visur. Taip pat norėčiau paminėti trečiosios šalies nepriklausomos peržiūros svarbą. Tai itin svarbu visos peržiūros procese. Kai kuriuose valstybėse narėse tai jau numatyta ir veikia, kai kur ne. Tai yra pažangioji praktika, kurią reikėtų įdėkti visur. Antradienį po pietų buvau pakviesta komisijos sutikti su Šiaurės jūros offshorinės valdžios atstovais. Buvo įdomu, kadangi tarp jų yra atstovaujama kai kurioms valstybėms narėms ir iš, ir iš Italijos, Maltos, net Prancūzijos, tai yra viduržėmio jūros šalių atstovų taip pat buvo tame komitete. Ir aš savo pranešimo projekte rekomenduoju dalytis informaciją tarp reguliuojančių institucijų tam, kad visi galėtų sužinoti, kokia yra pažangioji praktika ir kokios tvarkos reikėtų laikytis ne vien tik tai Šiaurės jūroje, bet taip pat ir viduržėme jūroje. Norėčiau pasleisti informaciją tarp kolegų, kad dabar yra steigiamos taip pat ir MOEF viduržėme jūros regione reguliuojančios atitinkamos struktūros reikėtų pasakyti, kad yra jau daroma pažangos, taip pat ir turint omenyje visą sandarą, formatą. Be abejo, svarbiausia yra užkirsti kelią avarijai. Tai yra svarbiausia, kas turi būti padaryta iš valdžios struktūrų pusės. Komitetų pirmininkų suėgoje kokia mintis buvo išsakyta ar kas perduota mm, parlamento pirmininkų suėgai. Svarbiausia yra civilinės saugos mechanizmas. Pasakyta taip, turi būti bendrai sustiprintos ES, sustiprinti ES pajėgumai užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms ir reaguoti joms ištikus. Taigi kalbame apie reagavimo pajėgumus. Tačiau kalbant apie gaivalinės nelaimės, nėra tų reagavimo pajėgumų ir čia mes tikrai negalvojame, kad jeigu visa atsakomybė, jeigu mes galvojame, kad visa atsakomybė bus permesta kažkokiai Europos agentūrai, kuri turėtų užkirsti kelią avarijoms ir kad jau tų avarijų nebebus, tai tikrai mes klystame mes negalime kaip teisės aktų e, leidėjas pasakyti, kad štai mes dabar prieimėme naują taisyklę už visas avarijas ar būsimas gaivilinės katastrofas kažkokias, tai bus atsakinga kažkokia nauja struktūra ir jau viskas mes galime ramiai sudėti, dėti e, rankas, kad nebebus jokių avarijų ir katastrofų. Taip negali būti. E, mes tiesiog turime galvoti apie tai, kaip sus kaip sustiprinti visus pajėgumus, kurie leistų numatyti galimas e, katastrofas, kad būtų galima atitinkamai reaguoti, kad nebūtų to, kas įvyko Meksikos įlankoje. Reikia galvoti apie e, tokią, e, tokią įrangą, kokią turime Šiaurės jūroje, kad turėtumėm ir um, viduržėmio jūroje. Be abejo, ir EMSA čia galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Europos jūrų saugos asociacija turiu omenyje, jos vaidmuo turėtų būti daug didesnis, kai eina kalba apie naftos nutiekėjimą offshore'nėse vandenise, kad ne vien tik tai jį užsimtų laivybos klausimais, bet taip pat ir našto, naftos gavybos grėžimo operacijų klausimais reikėtų galvoti apie turimus pajėgumus ir galbūt reikėtų galvoti, kaip išplėsti tuos jų pajėgumus, ką reikėtų padaryti, stiprinant galbūt čia agentūrą. Bet be abejo yra konsensusas, kad būtų galima pritaikyti geriau koordinuotą požiūrį, užtikrinant, kad ES galėtų sureaguoti daug greičiau. Taip pat per klausimus antradienį buvo pasakyta, kad jeigu būtų naftos nutekėjimas uždaroje ūroje, kaip, jūroje, kaip kad, pavyzdžiui, Jodojo jūra ar Viduržėmio jūra, tai aišku, labai svarbu galvoti apie uh, greito sureagavimo galimybės, pajėgumus, ypač turint omenyje tokią veiklą, kuri gali būti vykdoma ne ES e, vandenyse, bet, pavyzdžiui, prie Šiaurės Afrikos krantų. Uh, reikia turėti tokius pajėgumus, kuriuos būtų galima permesti ir į tą teritoriją, kuri galbūt nepriklauso ES, bet kuri yra netoli. Aš manau, kad tai būtų labai svarbu visiems. Dar vienas rytis, kur galiu pasidžiaugti didėjančių konsensusu, yra dėl um, pasidalymo informacija saugos klausimai nėra vien vienai valstybė priklausantis ar vienai kompanijai priklausantis klausimai, dalykai. Tai nėra čia kažkokios tai nuosavybės klausimas. Turi būti dalyjamasi informacija. Jau dabar yra dalyjamasi e, informacija per OGP, e, tačiau tai nėra formalu, tai nėra formalizuotas kol kas formas. Turi būti numatyta tai, kad informacijos dalyjimasis būtų užtikrintas ne vien ES lygmenių, bet tarptautinių lygmenių, kad visi galėtų veiksmingai vieni iš kitų pasimokyti, e, tarkim, jeigu yra kažkoks tai incidentas. Dėl atsakomybės už žalos atlyginimą, kai aš jau sakiau, aplinkos komitetas yra atsakingas už e, tą atsakomybę, taip pat turime ir uh, atliekų pagrindų direktyvą, kitas pagrindų direktyvas, kurios taip pat čia sėtinos su šiuo darbu. Reikia pasirūpinti, kad atliekant šią peržiūrą nebūtų palikta kažkokių tai spragų, kad neliktų dėlionėje toje iškritusių kažkokių tai dalelių, kad viskas būtų apriepta atitinkamai ir pagal jų išskirtinę kompetenciją. Taigi svarbiausia, A, kad turėtumėm visą saugos režimą, visą tvartą, tvarką paremtą pažangiają praktiką su visų reikiamų indėlių, kad būtų tinkamas pasidalymas informacija, kad reguliavimo institucijos galėtų ger, veikti pagal pažangiausią praktiką. Reikia pasirūpinti, kad turėtumėm pačią geriausią įrangą, kuri leistų užkirsti kelia e, gaivalinės nelaimės ar avarijos eskalavimui, kad būtų galima viską su, iš, išvalyti, sutvarkyti kaip galima greičiau ir be abejo dalymasis informacija, mano manimu, būtų pagrindinis prioritetas šiame pranešime. Aš žinau, kad daug dar ko pridėsime, bus daug pakeitimų. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms už pakeitimus ir už būsimus pakeitimus. E, Peter Skinner turės išbėgti jau į lėktuvą, tai gal galėtumėm iš karto parašyti, kad jis pasisakytų. Dėkoju už sutiktą pagalbą ir dabar pirmiausia žodį kolegai Skinneriui. Jis tiesa pats pirmas ir paprašė žodžio, taigi čia viskas vyksta tvarkingai. Well, Labai Jums ačiū. Aš iš tikrųjų netaip jau ir skubu, taigi galėčiau ir dalyvauti diskusijoje, tačiau bet kuriuo atveju dėkuoju Jums. Ir pasinaudodamas progą norėčiau padėkoti pranešėjai bei šešėlėms pranešėjams už labai glaudų bendradarbiavimą, kuris buvo labai naudingas. Aš dalyvavau klausimuose, kurie vyko visai nesiniai ir jūs minėjo ponia Ford ir e, akivaizdu, kad mes daug da, dar turime išmokti ne vien iš Meksikos įlankoje įvykusios katastrofos, bet ir dėl to, kad šis pramonės sektorius negali atsipalaiduoti. Jis visuomet turi būti labai budrus. Ir mes be abejo pripažįstam, jog standartai buvo sugriežtinti Tačiau, bet kuriuo atveju visuomet išlieka nemažai rizikos ir nemažai, e, nemaža grėsmė išlieka. Pirmiausia dėl to, kad e, ši veikla turi didelės įtakos sveikatai, aplinkai ir ši, e, šis poveikis dažnai yra sustiprinamas dėl viet, vietinio reguliavimo ypatumų. Ir į tai turime atsižvelgti kai galvojame apie bet kokios nelaimės galimą žalą vietiniai aplinkai ir žmonių sveikatai. Ir apie tai mes ir kalbėjome, apie tai, kiek vietos uh, reguliuotojai turi turėti įgaliojimų kontroliuoti tai, kas vyksta. Be to dažnai šios platformos yra toli atvirojo jūroje ir dėl to labai sunku yra jas pasiekti nelaimės atveju. Ir šiaurės jūroje, kaip buvo visiškai teisingai paminėta, oro sąlygos dažnai būna sudėtingos. Ir todėl, man atrodo, kad būtų visiškai teisinga skirti daugiau dėmesio šioms platformoms. Viduržymio jūro be abejo yra dar vienas probleminis regionas. Man atrodo, kad e, mano e, frakcijoje mes stengsimės reikalauti, kad būtų, už, būtų visiškai peržiūrėta kontrolės sistema visoje Europos Sąjungoje. Taigi mes be abejo stengsimės e, patobulinti jūsų rengimą pranešimą, jūs visiškai teisingai e, tą paminėjote. Ir dar vienas dalykas, e, apie kurį mes kalbėsime, tai yra. Tai yra tai, kad, apie ką sužinojome iš Meksikos įlankoje įvykusi, į, įvykusios nelaimės. Aš kalbu apie izoliavimą, katastrofos vietos izoliavimą kuris leistų mums visiškai atskirti katastrofos vietą nuo, nuo aplinkos. Jei, būtume tink, jei būt, visi būtų tam tinkamai pasirengę, tai šią operaciją galima būtų atlikti per dvi dienas, tačiau Meksikos įlankoje tai nebuvo padaryta ir galiausiai katastrofos vieta buvo izoliuota tik po 9 ar 12 e, e, dienų. šiuo metu mes neturime tokio, iz, tokio izol, izolacinio dangčio technologijos, kurią galima būtų pritaikyti visoms platformoms. Turime kol kas tik tai vieną modelį. Ir todėl turime reikalauti, kad visi naftos gavėjai parengtų tokio izoliavimo dangčio modelį, kuris tinktų jų gre, grežiniui. Ir kad e, visur visuomet būtų pakankamai įrangos, kurie leistų tinkamai apsaugoti katastrofos vietą. Ir mes nenorime e, klausytis tik vienos pusės, tik vien sektoriaus atstovų ar reguliuotojų nuomonės. Dar vienas dalykas, e, labai dažnai tai reikalavimai yra dubliuojami. Kontrolės priemonės, bet arbitražas. Tai yra dalykai, e, kurie daugam nepatinka ir todėl daug kas nori, kad būtų viskas, viskas būtų priderinta prie mažesnio vardiklio. Mes to tikrai nenorime. Yra nemažai įvairiausių konfliktų, dėl kurių gali būti netinkamai reaguojama į, e, į nelaimės. EMSA be abejo galėtų suvaidinti svarbesnį vaidmenį, tačiau mes turime užtikrinti, kad, nepa, kad uh, dalyvaujant bet kokiai ES agentūrai, labai svarbu taip pat užtikrinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, su Norvegija, kuri e, išgauna kur kas daugiau naftos nei mes visi ir įvykus kokiai nelaimiai. Tarša pasieks mus visus ir todėl mes turime sustiprinti bendradarbiavimą su šia šalimis. šalimi. Mes turime dar kelias mintis ir tačiau aš jas išdėstysiu vėliau, kai kalbėsimės e, privatesnėje aplinkoje. Dėkuoju ir dabar pane Kavalijo. Dėkuoju, ponė pirminkė. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti Viki Forduot už gerą pranešimą, o taip pat už tai, kad jį dirbo labai tveriai ir bendratarbiavo su šešėliniais pranešėjais. Turiu keturias pastabas dėl pranešimo projekto. Na ir jau su pranešėjai ir su šilniais pranešėjais jau aptariau šios klausimus. Pirmiausia, Aišku, pranešime daug dėmesio skiriama naftos gražiniams, bet aš manau, kad reikėtų e, kalbėti ir apie dujas ir daryti nuorodas atitinkamus dujų gražinius. Antra, pranešime ypač daug dėmesio skiriama valstybių narių vaidmeniui ir aš pasigendu Europinio ligmens. Nes kai vyksta didelio pobūdžio nelaimė, sienoje ji nesilaiko ir todėl reikalinga numatyti veiksmus e, Europinių lygio. Ir manau, kad reikia numatyti e, svarbu vaidmę Europos komisijas, egzistuojančią Europos komisiją, tai yra Europinio lygmens institucijoms. Na, taip pat reikėtų matyti būdus, kaip keisis geriausios praktikos pavyzdžiais, o taip pat reikia užtikrinti informacijos mainų skaidrumą Europinių lygių. Na ir galiausiai Čia reikėtų pažvelgti į aviacijos pramonę, nes ten yra gerų pavyzdžių, kurie rodo, kaip galima būtų bendradarbiauti Europinių lygių. Ir sakyčiau, yra tam tikrų panašumų tarp šių dviejų sektorių. Ir sakyčiau, aviacijos pramonėje koordinavimas puikiai užtikrintas, todėl turėtume pasinaudoti tais gerais pavyzdžiais. Trečia pastaba iš mano pusės. Pranešime daug dėmesio skiriama pramonės vaidmeniui. Na, aš, aišku, daugelį sričių palaikau pramonės vaidmenį, tačiau kai, kai kalbame apie reguliavimą, ir standartų nustatymą, koordinavimą. Tai aš manau, kad čia ypatinga svarba turėtų tekti valstybėms narėms bei Europinių lygmenių, konkrečiai Europos komisijai. Na, suprantu, kad pramonė tenka atsakomybę, atsakomybės pagal prievalės ir finansavimo srityje, tačiau reagavimas į nelaimės, koordinavimas ir taip toliau, čia vaidmuo turėtų tekti e, valstybinės sektorių ir čia reikia aiškiai atskirti privataus sektorių ir viešojo sektorių vaidmenis. Na ir galiausiai ketvirtoji pastaba. Pranešime ypač daug dėmesio skiriama Šiaurės jūros regionai. Suprantu, kodėl, nes dauguma grėžinių veiklos vykdoma šiame regione. Na ir ypač uh, Šiaurės jūros. Um, Šiaurės jūros NSOAF forume yra sukaupta labai daug patirties ir aš manau, kad šios geros patirties šią gerą praktiką ir atitinkamus reguliavimus reikėtų perkelti ir kitus regionus. Tai Juodosios jūros regioną, Baltijos jūros regioną, o taip pat ir Viduržymė jūros regioną. Ir aš manau, kad čia reikėtų pasitelkti kaiminystės politiką, nes jeigu įvyks kokia nors nelaimė Viduržymė jūra prie, šia, prie Afrikos šiaurinių krantų, tai tai, aišku, palies ir Europos Sąjungą. Taigi šis bendradarbiavimas turėtų apimti e, ir kaiminystės politiką. 31 punktas punktas. Čia pasakyta, kad ES įsisteigusios bendrovės net, neturėtų laikytis tų pačių standartų dirbdamas už ES ribų, tačiau aš manau, kad tokioms naftos grėžinių e, bendrovėms turėtų galioti tie patys standartai, nepriklausomai ar jos dirba uh, ES ar už jos ribų, pane Hol. Taip pat norėčiau padėkoti pranešiai už atliktą darbą, o taip pat noriu padėkoti ir už klausimą, nes mano manimo jo metu buvo patikta labai įdomios ir naudingos informacijos. Labai sutinku su panios Ford pasirinktų metodų. Tai yra, ji pirmiausia vadovaujasi saugumo aspektais. Na ir labai svarbu kad e, būtų e, nustatyti griežti saugos e, saug, rodikliai ir geriausios praktikos pavyzdžiai būtų platinami. Na ir tiesiog aš čia atsižvelgsiu į tai, kas jau pasakyta šiais klausimais tekste ir šiek tiek plačiau viską pakomentuosiu. Na ir norėčiau ypač atkreipti dėmesį tris aspektus, kuriuos man norėtųsi šiek tiek keisti atlikus analizę. Uh, Taigi, pirmiausia, man rūpi klausimas, ką galime padaryti tam, kad valstybės narės laikytųsi nustatytų aukščiausių standartų ir geriausios praktikos pavyzdžių. Aš išvelgiu tam tikrą spragą. Sakyčiau, pranešime e, labai teisingai e, primitinai reikalama, kad valstybės narės keistųsi geriausios praktikos pavyzdžiais. Tačiau nepasakyta, kokį spaudimą konkrečiai galime padaryti ir ką galime atlikti kad neatsitiktų taip, jog viena valstybė narė ar bendrovė tiesiog ims ir nesilaikys tų geriausių standartų, nesielgs kaip blogiukė. Na, tai svarbu ir aš aišku suprantu, kodėl Viki yra susirūpinusi, kad jeigu mes visą kontrolę sutelksime Europinių lygių, tai nebus veiksminga. Na, taip pat norėčiau atkreipti dėmesį NSF. FE, tai yra Šiaurės jūros autorizuotas jūros valdžios institucijų forma. Ir sutinku, kad geriausias praktikos pavyzdžiai šio forma turėtų būti išplėsti ir kitus regionus, pavyzdžiui, viduržėme jūros regioną. Na ir manau, kad Mm, jeigu norime užtikrinti, kad e, geriausios praktikos e, bent jau mažiausias lygmo būtų e, užtik išplėstas. Tai čia reikia koordinavimo. Ir manau, mm, Badende Kilade Kastilijo ir Telekomo pranešimas. Mes nusprendėme sukurti reguliavimo uh, organą ir nepavesti šių užduočių e, komisijos agentūrui, tai galbūt čia irgi būtų tinkamas metodas, nes reikia sustiprinti reguliavimą. E, klausimo metu man nepriblaškė tai, kad EMSA nelabai nori prisimti šio vaidmens. E, EMSA kol kas, aišku, neštenka pajėgų šių metų, reikėtų dėti daug pastangų, kad tie pajėgumai būtų užtikrinti. Taigi galbūt tinkamiausia būtų e, sustiprinti pačių reguliuotojų vaidmenį. Na ir taip pat man labai rūpi informacijos mainų e, klausimas. Informacijos mainai gerai e, funkcionuoja tarp valstybinių lygių, tačiau tarp pačių nacionalinių valdžios institucijų čia tarsi dar yra spragų, kaip sakė ir Viki. O kai dėl Europos E, teisinio pagrindo. Tai šiuo metu e, spragų yra atsakomybės rytyje Tai aplinkosauginės atsakomybės direktyva labai aptaki, ne viskas suformuoluota labai konkrečiai, galbūt reikėtų viską sukonkretėti. Ir nelabai aišku, galia, kam galiausiai tenka atsakomybė nelaimės atveju ir nelabai aiškiai e, įtvirtintas ir teršėjas moka principas. Tarkim, e, jeigu būtų nutekėjimas. E, Kitose regionuose tai tikriausiai žala būtų daug didesnė, jeigu toks e, nutikimas įvyktų Šiaurės jūros e, regione. Na ir galiausiai ES bendrovė veikla už ES teritorinių vandenų. E, taigi aš manau, reikėtų paraginti komisiją paieškoti mechanizmų, kurie užtikrintų, kad Europos bendrovės ir uh, veikdamas už ES e, ribų laikytųsi galbūt ne konkrečiai europinių standartų, bet e, panašių standartų, e, kurie būtų panašus į Europoje galiančius standartus. Ačiū. Pane Rivas, prašau monsieur le président j'en profite également pour remercier Dėkuoju, ponė Pirinkė, aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Ford ir už tai, kad ji labai noriai kai, nori, nori, kad mes pateiktume pakeitimus. Pirmiausia, prevencija, bendradarbiavimas, kontrolė ir atsakomybė. Daug kas apie tai jau kalbėjo. Prevencija. Mes iš Fukushimoje įvykusios nelaimės ir iš to, kas vyko Meksikos įlankoje, matome, kad yra e, šias nelaimės vienia vienas dalykas. Tai yra tai, kad kai naudojamos yra labai sudėtingos technologijos ir kai vyksta nelaimė, kaip įvyko, pažiūrėjau, Meksikos įlankoje, mes nesugebame e, tinkamai sureaguoti. Mes negalėjome užkimšti grežinio Meksikos įlankoje ir dabar nežinome, ką daryti Fukushimoje. Ir mes visuomet panašu, kad nežinome, kaip reaguoti į tokias sudėtingas nelaimės. Ir todėl reikia daugiau dėmesio skirti rizikos nustatymui ir prevencijai. Stebina tai, kad yra nemažai atvejų, kai kai mes uh, kalbame apie tai, jog būtina yra geriau kontroliuoti ir todėl turime reikalauti, kad visos įmonės tinkamai investuotų į nelaimių prevenciją. Nes tai būtų užkirta kelią nelaimį Meksikos įlankoje ir uh, Fukushimos e, atominiai jėgainiai. Toliau. Aš manau, kad labai svarbu yra dalytis patirtimi. Kiekviena bendrovė turi savo patirtį, tačiau kol kas mes neturime šių įmonių bendradarbiavimo tinkamos e, sistemos kontrolę. Aš taip pat manau, kad kontrolė turėtų, kontrolė turėtų e, būti skiriamas didesnis dėmesys. Tačiau aš manau, kad mums reikia reguliuotojų kolegijos, kuri galėtų įvertinti Europos normas ir standartus. Jeigu mes to neturėsime, tuomet ką mes apie ką apskritai kalbėsime. Ir nėra yra lengva iš tikrųjų sudaryti tokią komisiją, kaip ponas Otingeris e, pareikalavo, kad būtų atlikti uh, atliktas testavimas nepalankiausiamis sąlygomis ir kad būtų surinkta viena vertinimo komisija. Valstybės narės pasakė ne, o kai įvyksta nelaimė. Tuomet mes visi nukenčiame, nes žinome, kad e, brandolinių atominių dulkių e, debesys nepripažįsta sienų. Todėl labai svarbu yra e, kontroliuoti, kaip veikia įmonės prižiūrėti, ar jos laikosi visų bendrų standartų, kadangi grėsmė yra pernelik didelė. Taigi manau, kad reikia žengti į priekį šiuo klausimu. Toliau, atsakomybė. Aš manau, kad, kad būtina aiškiau išdėstyti nuostatą susijusiu su atsakomybė, kadangi kai kokia nors bendrovė turi grežinį sudėtingoje vietoje, tuomet ji turi prisimti uh, ekologinę atsakomybę. Ir kai reikia kontroliu, atlyginti žalą, būtina yra užtikrinti, kad jis suvoktų iš tikrųjų, kokios apimties ir kokio masto turėtų būti šios kompensacijos ir žalos atlyginimas. Ponius ir ponai, gerbim kolegai, pažvelkime laikrodį, nes tiesą sakant, teks aptarti ir keletą kitų darbo tvarkės punktų. Todėl uh, Mm, dabar laikys, nustatysiu kalbėjimą laiko. Kol kas pasisakė šešėliniai pranešėjai, leido jiem pasisakyti ilgiau, o dabar tiesiog nustatau dviejų minučių laiko. Paulas Rubis. Dėkuoju, ponė pirmininkas. Ke. Paul Fastu lankėsi uh, JAF saugos. Uh, institucijos pirmininkas, jis informavo mus apie nelaimę ir apie atsakomybę šias rytyje. Aš manau, kad reikia pranešime daryti tinkamas nuorodas, nes manau, kad mm, Tai puikus pavyzdys, kad gali vykti tokia nelaimė ir kaip buvo reaguojama. Na ir, ir dabar vyksta uh, E, ne vien tik tais e, naftos dujų grėžinio laimės, kurios kelia pavojų jūroms, bet ir brandolinių e, jėgainių nelaimės, kurios taip pat kelia pavojų. Dėkuoju šią nuorodą, sako pirmininkas ponas Girikas. Ačiū pirmininkė. Jei leistumėt, pradėsiu nuo kompetencijų aptarimo. dabar jau a, pramonės su, šios sektoriaus subjektai, operatoriai jau turi imti savo atsakomybės. Mes puikiai žinome, kad, kaip kas kur vyksta, pažiūrėkime į Karibų jūrą a, ir puikiai suprantame, kad mums reikia visiškai naujų techninių standartų, tokių standartų, kurie užtikrintų, jog kiekvienas grėžinys būtų e, su atitinkama apsauga, kad būtų galima užsukti, atitinkamai būtų užsuk, grežinio to pumpavimo užsukimo variantas, už, uždengimo variantas. Uh, reikalingos atitinkamos saugos procedūros ir nauji standartai turi būti parengti taip pat ir Europoje. Buvo paminėta Šiaurės jūra, Baltijos jūra, bet nepamirškime, pavyzdžiui, Kaspijos jūros, kur vyksta mm, grėžimo gavybos darbai, kur išgaunama nafta. Taigi ir šiame regione turėtų būti atitinkami standartai. Uh, Aš manau, kad neturėtų būti suteiktos licencijos toms kompanijoms, kurios negali užtikrinti reikiamo saugos standarto. Oui. Merci, Ačiū pirmininkė, atsiprašau. Uh, Europa gali padaryti labai daug. Europa, kuri yra pajėgi kalbėti apie sūrio pasterizavimą, apie automobilių išmetamų dujų kokybę, vartojimo, elektrios, elektros suvartojimo kiekio ženklinimą ant šaldymo renginių. Dabar staiga negali ta pati Europa garantuoti saugos savo piliečiams tokioj e, situacijoje, koks čia teatras jeigu sproksta kažkoks tai grėžinys jūroje, ar, ji, ar, ar tai užterš tik tai nedidelę e, teritoriją? jeigu um, tas grėžinys, kuris išgauna naftą Junktiniai karalystiai, sproks, jis užterš tikrai ne vien tik tai Junktiniai karalystiai priklausančius te, e, vandenis aš galiu tik pasmerkti tokiu, tokius veiksmus e, iš valstybių narių pusės turi būti atitinkamai kontrolė ES lygmenių užtikrinta ir tie, kurie sako, kad čia nebus e, pridėtinės vertės sukurta šiuo lygmeniu, aš galiu tik pasmerkti tokius pasisakymus. Kaip tokia ūkio šaka gali toliau atmetinėti reformų būtinybę? Uh, kuomet mm, buvo priimtos e, e, normos dėl to, kad turi būti sumažintas pervežamas tonažas e, sunkvežimiais. Kas atsitiko? Sunkvežimių vairuotojai dabar stato savo sunkvežimius jūsų mėgamosiuose kvartaluose ir miega tose sunkvežimiuose. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų reikia pagalvoti apie visas pusės ir, prim, ir nustatyti ypatingai aukštus saugos standartus, kurie apsaugotų ir mūsų piliečius, ir darbuotojus visus. Aišku, e, labai gerai, viena pusė turi teisę gaminti produkciją, tačiau kita pusė irgi turi teisę būti apsaugota nuo visų padarinių. Dėkoju. Ir toliau trumpai suteiksiu žodį komisijos atstovai ponui Panekui, jeigu nesuklydau. Ar kažkam kitam. Ar nieko nėra iš komisijos pusės, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Labas rytas visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad ji aktyviai dirba ir dalyvauja mūsų rengiamuose renginiuose. Mums yra labai malonu, kad vyksta diskusijos tokios, kokia vyksta šiandien. Rengiamas yra dokumentas, ir e, jis nepatinka mūsų mandatą, tačiau mes džiaugiamės, kad šie dokumentai yra rengiami, kad rengiamas yra diskusijos ir e, džiaugiamės tuo, kad e, įvairių komet, kad uh, sutampa komiteto narių ir uh, tikėkime frakcijų nuomonės ir tai mus labai padrasina. Be to, aš norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką. Mes manome, kad dabar bandoma yra spręsti problemas, kurias mes uh, išriškinome lapkritį paskelbtame savo dokumente. Taigi puiku, kad sutampa komisijos ir parlamento nuomonė apie tai, ką reikia daryti, nes tai padės mums dirbti. Galėčiau pritarti ir tam, kad šiuo metu siūlomas dokumento tekstas yra labiau analitinio pobūdžio. Jis išnagrinėja padėtį, išriškina problemas, o mums reikia daugiau sprendimų. Ir mes galime pateikti jums pasiūlymų dėl to, kokių pasiū... E, sprendimų mums reikia ir galime šios pasiūlymus svarstyti. Bet to malonu yra išgirsti ir tai, kad e, nemažai komiteto narių, jei nedauguma komiteto narių pasisako už tai, kad mums reikia uh, Europos lygmenių taikomus sprendimus. Mes visuomet pasisakome už Europą O tai reiškia, kad turėsime atsižvelgti taip pat ir į subsidiarumo principą. Europos komisija stengiasi visuomet dirbti taip, kad būtų sukurta pridėtinė vertė, kuri papildytų e, sektoriaus pastangas. O šis sektorius yra gan ambicingas ir jis supranta, kad mūsų veiksmai yra reikalingi. Gal jie norėtų, kad elgtumėmės kitaip, tačiau yra taip, kaip yra. Ir sektoriaus atstovai e, pateikė mums savo nuomonę ir mes taip pat žinome, kad e, sektoriuje buvo sukurta e, jungtinė reagavimo nelaimės grupė, kuri iš, ištyrė situaciją Meksikos įlankoje ir jį pateiks savo išvadas. Jie pateikė, pateiks techninius sprendimus Tai yra puiku, tačiau mes matome, kad jie nenori bendrai prisimti atsakomybės. O tai reiškia, kad mes turime to griežčiau reikalauti. Be to jie supranta, kad labai svarbu, kad visas dėmesys turi būti skir, skiriamas saugai. Tačiau ne visuomet visi taip elgesi. Ir ne visi nori prisimti atsakomybę už kitas bendrovės, nenori tos bendros atsakomybės. Ir todėl būtent šiuo klausimu viešieji reguliuotojai turėtų nustatyti e, tokias normas, kurios įtvirtintų e, saugos pirmenybės principą. Nes e, sauga turėtų būti visiems taikomas pagrindinis standartas. Kaip mes to sieksime, ar mes suteiksime reguliuotojų komitetą, ar, ar steigsime atskirą agentūrą, tai yra e, dar svarstytinės klausimas. Ar turėtume griežtas, no, e, e, griežtai taikomas normas nustatyti, ar taikytas, taikyti ne, minkštesnę teisę. Ir aš tikiuosi, kad iki vasaros mes jau galėsime taip pat e, gauti ir tos minėtos jungtinės e, e, sektoriaus atstovų grupės išvadas ir galėsime savo pasiūlymus suformuoluoti iki vasaros ir juos, juos jums pateiksime. Mes visi suprantame, kad mums reikia ir prevencijos, ir e, tinkamų intervencijų nelaimės atveju. Mes visi pripažįstame Europoje, kad reikia mažinti riziką, tačiau kartu suprantame, kad tai yra pramonės sektorius ir pramonėje visuomet e, E, e, išliks e, rizikos. Nelaimės gali atsitikti ir tuomet visi turime būti tam pasirengę. Ir tuoj baigsiu, žinau, kad man skirta nedaug laiko, tiesiog noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad vyksta konstruktyvi, produktyvi diskusija ir mes su malonumu prisidėsime prie jūsų diskusijų ir jūsų diskusijos išvadas taip pat panaudosime savo darbe. Dėkuoju. Dėkuoju, tuomet dar sėkis suteiksiu žodį pranešiai poniai Ford. Ačiū, ačiū už visas išsakytas pastabas. E, pasistengsiu jas aptarti, nors jų buvo daug. Visų pirma, kad aiškiai žinotumėm, apie ką eina kalba. Ne, visa, ne visas gilus vanduo yra pavojingas, ne visa sekli jūra yra nepavojinga. Yra a, e, tokių grėžinių, pažiūrėjau, Šiaurės jūroje, kur giliame vandenyje yra grėžiama e, ir spaudimas nėra didelis, yra seklio jūroje, kur yra su dideliu spaudimu grėžiniai. Taigi negalima taip apibendrinti pasakyti supaprastintai, kad e, jeigu tik tai jau e, grė... reikėtų pasakyti, kad taip, jeigu įvyksta grėžimo darbai, tai jau yra mm, pakankamai sudėtingos, pavojingos operacijos. Dabar dėl to, ką Peter Skinner pasakė. Sutinku, kad reikia pasirūpinti, kad mm, saugos procedūros, visi procesai nebūtų uh, menkinami, jų kokybė nebūtų menkinama dėl to, kad yra bendros nuostos priimamos. Turi būti lygis didinamas visur. Dabar dėl geriausių izoliavimo dangčių įrangos, kokią būtų galima pritaikyti, aš suprantu, kad, na, tokia, toks dangtis jau yra prieinamas vienas modelis Europoje kit, už kitą modelį pasirūpino jau šis sektorius e, susimokėti, paruošti. Aš manau, kad čia yra būtent pavyzdys, kur e, sektorius turi ir prisima atsakomybę. E, yra taip pat labai svarbu nepamiršti, kad yra daug vandenų už ES ribų. Ir labai svarbu būtent, kad ta atsakomybė būtų pačiam grėžinį konkrečiai numatyta ir kad jos būtų imamasi uždaryti grėžinį, jeigu yra potenciali rizika. Iš to, ką aš mačiau, pavyzdžiui, besilankydama po pažangiausios praktikos objektus, iš tikrųjų labai svarbu yra tas procesas, jog vietoje grėžny esantys žmonės turėtų turėti galimybę priimti tą sprendimą, net jeigu jis ir brangiai kainuos pritaikyti visas procedūras, visus įrenginius, kurie yra reikalingi užkirsti kelią sprogimui. Aš sutinku su ponui e, Skinneriu, kad tikrai tai yra būtent, būtent svarbiausias dalykas. Dėl tų dangčių taip yra kai kurie variantai, tačiau jeigu yra nutekėjimas, tai yra labai pavojinga, bet pavojingiausia, aišku, yra sprogimas ir taip reikalingas koordinavimas, ne vien tik tai ES lygmenių, bet jeigu įmanoma su visais operatoriais o, vykdančiais veiklą toje e, jūroje. EMSA čia galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį ir aš sutinku su Fiona, kad Jie labai konkrečiai, aišku, pasakė, kokį vaidmenį jie galėtų suvaidinti, kad jie negalės padaryti visko, aišku, tai nėra taip paprasta. Ir tie laivai, kuriuos jie turi, nebūtinai galbūt yra pritaikyti ir tinkami būtent e, tiems atvejams, kuomet iš grežinio yra nutekėjimas, jų, jie, jų veikla labiau pritaikyta nutekėjimui iš tankerių. Taigi reikia turėti omenyje, kokią įrangą dabar turi valstybės narės ir tas inventorizavimo procesas svarbus, kad būtų galima žinoti, ką būtų galima galima staigiai permesti, dislokuoti kitur. Iš esmės yra daug kas, kad jau egzistuoja, tačiau dabar teisės aktuose ne viskas yra aišku ir todėl reikia pabrėžti, kad šios teisinės nuostatos, šie teisės klausimai yra būtent aplinkos komiteto išskirtinė kompetencija ir jie turi išanalizuoti juos. Toliau taip, dėl Fionos pastabos, dėl viešo sektoriaus, kad jis turi būti atsakingas už saugą. Taip, tačiau čia turi būti dvi pusės tas požiūris, nes uh, viešasis sektorius, valstybinis sektorius juk nėra grėžnių platformų operatorius. Taigi turi būti labai aiški sąveika ir su operatoriais, kad ir uh, pats sektorius labai griežtai laikytųsi visų saugos procedūrų ir reikalavimų. Taip pat labai svarbus nepriklausomas tikrinimas. E, antradienį buvo pasakyta, tai mes turime nepriklausomą mūsų grėžimo planų peržiūrą, kuomet tik tai turime kažkokius tai um, rangovus, tai iš karto turime ir um, patikrinimą, bet tai nėra nepriklausomas tikrinimas iš tikrųjų, kai eina kalba apie Šiaurės jūros operaciją šiuo atveju. Uh, Taigi galvojant apie tai, kaip operatoriai veikia, gal iš tikrųjų kolegų peržiūros procesas čia galėtų būti naudingas, kad vieni kitiems galėtų padėti e, siekti tų standartų. Ir be to trūksta tų reikalingų šiuo atveju įgūdžių. Iš to, e, ką mes pasimokėme iš JAV, buvo tai, kad jie turėjo reguliavimo visas struktūras ir žmonės, bet jie nebuvo tinkamai apmokyti. Uh, Tai negali sakyti, kad tik reikia vis naujų ir naujų struktūrų, jeigu jos yra nepajėgios užtikrinti, kad tas darbas būtų tinkamai atliktas. Reguliuotojas yra vienas iš šio klausimo elementų ir mokymo, žmonių apmokymo, personalo apmokymo klausimas yra labai svarbus. Čia reikia pagalbos. Ir čia ir komisijoje, ir, ir forume mes tikrai sulaukėme palaikymo šiai minčiai, kad labai svarbu apmokyti žmonės. Uh, Dabar dėl veikimo globaliai visame pasaulyje, kad standartai būtų tinkamo standarto, labai svarbu, kad mūsų įmonės, kurios veikia visur, tarptautinėje arenoje, kad jos laikytųsi to paties tarptautinio e, standarto, europinio standarto, jeigu mes pakeliam kartelę aukščiau Europoje, kad visur būtų tas standartas įgyvendinamas. Pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje, tarkim, reguliuotojas dažniausiai yra nacionalinė naftos kompanija. Tai dažnai iš tikrųjų e, kyla interesų konflikto klausimas ir ne visuomet yra tas trečiosios šalies nepriklausomumas užtikrinamas, tos, nėra tos pašalinės akies manau, kad vien tai, kad kažkas tai es teisės aktuose galbūt nusatyta kaip mandatas tai ar kitai struktūrai galbūt ne visuomet yra pakankamas elementas. Dėl informacijos kaupimo ir dalymosi jie taip, lab, tai labai svarbu ir daug kas iš šio ūkio subjektų pas sakė, kad e, tai yra labai svarbu. Taip, yra kaupiama informacija, yra atitinkamos struktūros šioje ūkio šakoje, tačiau nebūtinai jos yra privalomos, ne visuomet informacija keičiamasi laiku. Tai yra ne viskas, ką mes norėtumėm matyti, yra daroma. Dėl geresnio izoliavimo, dangčių tų taip, tai labai svarbu Aš sakyčiau, kad gal nebūtinai reikėtų galvoti, kad mums reikia katilą pinigų čia parūpinti šiam. Aš sakyčiau, kad reikalinga būtent pasirūpinti, kad turėtumėm reikiamą įrangą, jeigu reiktų ją panaudoti. Toliau taip, dėl izoliavimo renginių. Taip, labai svarbu, kad jie būtų. Tai gal tokios pagrindinės pastabos buvo gal išsakytos kolegų, į kurias norėjau sureaguoti. Ačiū. Dėkuoju. Kągi, baigime diskusijas dėl šio darbo atvarkės punkto, kol kas negalime nieko pasakyti dėl datų, nes ir tiesiog reikia palūkėti sprendimo pirmininkų suigoje, o taip pat e, e, sprendimo ir dabar iš karto siūlo perėti prie 7 darbo atvarkės punktų, suteiksiu žodį Gunarui Hepmarkai tam, kad galėtume dirbti sparčiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms uh, ir šešėlėms prašymės už daugybę pakeitimų. Vis tie pakeitimai yra labai svarbus ir tikrai juose išsakyta tie dalykai, kuriuos turime atsižvelgti, dėl kurių verta susirūpinti. Taigi tikrai sutinku su nemažai kompromisų, kurie leidžia atsižvelgti į šios būkštamius, kartu nesisakant bendro tikslo nusibrišto rengiant šį pranešimą. Na ir kaip ten bebūtų, aš sutinku su tą ambiciją, kad reikia vadovauti. Yra daugybė skirtingų pakeitimų. Ir ponė pirmininkė, tiesiog norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį apie ką, kad čia kalbame. Dešimtame dešimtmetyje Europos Sąjunga Europą vado, pirm, pirmavo pasaulyje mobiliųjų telefonų, mobilaus ryčios rytėje, o po to mes tą per pirmaujančią poziciją praradome. Na ir suprantame, kad interneto vystimas, plačiuosių ryčių vystimas yra labai svarbus dalykas, ne vien tik tais kaip pramonės sektoriaus, pramonės sektorius kaip toks, bet jis yra taip pat svarbus ir dėl e, visuomenės vystimasi tiek žvelgiant tiek iš ekonominės, tiek iš kultūrinės, tiek ir iš politinės perspektyvos. Taigi tai iš tikrųjų tai labai svarbus dalykas, jeigu norime pasiekti mūsų tikslo, tai yra, kad Europa būtų pirmininkaujanti ekonomika pasaulyje. Na ir kai aptarėme šį pranešimą, ponė pirmininkė, šiame komitete, tai turiu pasakyti štai, kad jeigu norime ir toliau pirmauti, mums reikia primti tokius sprendimus, kurie leistų mums pirmauti. Ir jeigu mes norime būti trečioje vietoje, o ne pirmoje vietoje, tai, manau, turime priimti tą sprendimą būti trečiuoju. Tačiau, tiesą sakant, nemačiau daug tokių, kurie norėtų, kad būtume tretieji. Ir galiu patikinti, kad diskusijų metu visi šešėliniai pranešėjai tikrai kalbėjo apie tai, kad reikia sudaryti prielaidas tam, kad būtume pirmaujantis. Na, galbūt dėl tam tikrų klausimų sričių nuomonės įsiskyrė. Na, ir jeigu, ir jeigu nieko nepakeis, jeigu esi nepasirengęs keistis ar keisti. Taigi, negalima pasikliauti tuo, kas buvo pratyje, jei ir, ir nieks nepasikeis, jeigu nepasirengsime keistis. Bandžiau atsižvelgti į visas susakytas dviejonės ir paliesiu keturis klausimus, kurie išsikristalizavo diskusijų metu kaip esminiai. Pirmasis klausimas e, tai yra tam tikras vadinas konfliktas tarp e, naujų paslaugų ir televizijos paslaugų. Na ir diskusijų metu, diskusijų su šešėlinis pranešiais metu, aiškiai buvo pasakyta, kad tas konfliktas nebūtinai turėtų vykti nes e, naujos technologijos e, atveria naujų galimybių tiek kultūrai, tiek ir e, televizijai. Taigi mes galime teikti tiek tokio pat lygmens skaitmeninės televizijos paslaugas, kaip kad dabar. Galbūt kai ką teks keisti, bet tai nereiškia, kad e, tokiu būdu mes turėsime paukoti tam tikras kitas naujas galimybės. Na ir šis klausimas labai išryškintas e, kompromisiniuose pakeitimuose. Taip pat e, susikerta konfliktai, supaprastintai tariant, tarp valstybių narių ir apskritai Europos Sąjungos. Taigi, aš manau, kad reikia rimtai žvelgti į šį klausimą, nes valstybės narės turi kompetenciją sprendimų priimamo srityje, tačiau mes taip pat privalome siekti bendrų sprendimų. Sugrįšiu prie 10-mečio situacijos, tuo metu, kai ES pirmavo pasaulyje. Ir taip atsitiko dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad ES dereguliuotas ta e, telekomunikacijos rytis ir tai e, leido įsisteigti daug E, naujų e, įmonių. O taip pat buvo nustatyti GMS standartai, kurie leido Europos įmonėms konkuruoti pasaulyje, tiek ir, ir Europoje. Strateginiu požiūriu tai buvo labai svarbu ir aš manau, kad turime pasirinkti tą patį požiūrį. Turime uh, E, gerbti valstybių narių kompetenciją, tačiau kitą vertus e, turime būti ambicingi ir siekti kiek įmanoma daugiau ES lygių. Tai yra harmonizuoti, koordinuoti tam, kad e, atvertume rinkas ir tokiu būdu galimybės įvairiaus pobūdžio paslaugoms Europinių lygių. Jeigu visų. Nes jeigu Taigi aš manau, čia turime tikrai prisidėti prie šių žingsnių. E, nemažai pakeitimai yra susijęs su naujomis technologijomis. Tikrai palaikau tokius siūlymus ir manau, kad jie bus įtraukti į vairius kompromisus, nes aš manau, kad tikrai verta įvertinti e, visas galimybės Tai yra, yra naujos technologijos, kurios leidžia veiksmiau panaudoti spektrą, o taip pat ir technologijos neturėtų sukirsti kitomis technologijomis. Taigi technologijos rytyje daug naujų dalykų ir aš manau, kad pranešime reikia pabrėžti, kad valstybių narių nacionalinės reglamento institucijos turėtų pasinaudoti šiomis galimybėmis. Kitas svarbus dalykas yra štai koks kaip reikėtų paskirstyti spektrą įvairių paslaugų operatoriams, na, jau primti tam, pasiekti tai tam tikri sprendimai, pagal kurios valstybės narės e, turi pasirūpinti, kad galima būtų keisti spektro e, perskirstimą, paskirstimą nesukeliant rimtų problemų. Iš viso yra 50 pakeitimų Na ir aš tikiuosi, kad e, e, šiuos pakeitimus galima bus apjungti į 21 kompromisinį pakeitimą. Ir tokiu būdu jums, pirmininkė, bus lengviau vadovauti balsavimui, bet galbūt dar svarbu yra tai, kad šių kompromisų dėka galėsime laikytis bendro tikslo, tai yra stipraus pranešimo, kuris lauktų plataus palaikymo ir, sakyčiau, tikrai e, puikiai bendradarbiavau su šešėliniais pranešėjais ir jų pasiūlymai yra geri. Nemažai kolegų norėjo e, apjungti diskusijas dėl tikslų ir taikymo srities tam, kad e, būtų viskas labiau derinama su telekomunikacijų paketu. Ir aš manau, kad e, pirmame ir antrame konferencijose pakeitimuose į tokį pagėdėjimą bus galima atsižvelgti. Pone pirmininkė, jūs pats tai siūlyte. Uh, Na ir man labai malonu patenkinti tą jūsų prašymą, kai dėl reguliavimo principų ir e, to klausimo, kaip derinti skirtingus technologijų panaudojimo metodus, tai čia yra nemažai pasiūlymų, kurie daro sąsąją su telekomunikacijų paketu. Na, Ir, sakyčiau, čia radome tikrai visapusiškai primtiną sprendimą. O kai dėl politikos tikslų, tai pasiūlyme trečiame straipsnėje apie tai kalbama. Tai tiesiog e, norėčiau priminti, e, kad iki 2015 metų e, tikslas yra 1200 MHz. Taigi aš laikausi toliau šio tikslo. Atlaisvinti tiek megahercų. Na ir aš mm, manau, kad tikrai labai svarbu ES turėti gerus, geriausius pajėgumus ir didžiausią uh, ryšio greitį. Na, o kai dėl dar trečiojo straipsnio, uh, tai yra svarbių pakeitimų, kurias teikia visų frakcijų atstovai. Uh, Ir šiuose pakeitimuose išryškinama būtinybė atsižvelgti į plačią juošio ryšės kultūros įvairovę, o taip pat egzistuojančias skirtingas paslaugas. Taigi e, visi šie dalykai bus atspindėti kompromisuose. E, nepamirškime saugos aspektų, jie svarbus, tačiau kita vertus reikalingos reformos tam, kad tie pokyčiai būtų tikrai veiksmingi. O kodėl konkuravimo, tai kai kuriuose pakeitimuose viskas suformuoluota griežčiau negu kad siūliau aš iš pat pradžių, tai mal, mielai atsižvelgsiu tuos siūlymus pakeitimuose, nes labai svarbu užtikrinti, kad e, nauji operatoriai galėtų ateiti į verslą šios rytyje ir galėtų prisidėti prie, sparči, prie pokyčių. Na ir galiausiai, ponė Pirinkė, viskas svarbiausia dalykais apjungti šeštame straipsnėje. Dauguma kolegų prit, pritai, prilaiko, pri, palaiko mano tikslą pasirinkti 2013 metų uh, datą. E, naujų dažnių atlaisvinimą e, plačioje šimryščiai. Na ir tarkim, jeigu yra valstybių narių, kurios turi istorinio pobūdžio problemų. Čia aš turiu uh, galvoje Rusija, Baltarusija, Ukraina ir galbūt kyla problemų derantis su šiomis šalimis dėl dažnio. Ir čia galbūt spektro požiūrį yra kažkokiu tai istorinių problemų, tai diskusijų metu tarp šešėlinių pranešėjų mes nusprendėme, kad reikia nusistatyti tikslus ir uh, aiškiai pagrysti išimtis šiem tikslams. O dėl kitų dažnių aspektų, uh, tai sutikome, kad reikia išaldyti 2,3 ir 1,5 žinius tam, kad būtų rastas bendras uh, europinis sprendimas ir dėl to mm, dažnio juostos 700, tai čia kolegos nebūtinai uh, viskam pritarė, kolegos kai ką norėtų dar paprašiau suformuluoti. Na, galbūt prisiminite, kad savo pranešime paraginau komisiją uh, atlikti peržiūrą ir reikalą esantis imti žingsnių tam, kad būtų pasirengta diskusijai. Įvairiose pasisakomuose politiniai lyderiai nesikį sakė, kad rydina prasideda jau šiandieną. Manau, kad visi vieną ar si kitą siekia esame girdėję šią frazę. Ir tai, tai ypač pasakytina apie dažnį, nes 700 uh, dažnio juosta turėtų būti atverta mobilaus ryšio paslaugoms. 2016 metais vyks tarptautinė telekomunikacijų konferencija. Na ir mes turime dar 2012 metais primti atitinkamą sprendimą tam, kad iš šios konferencijos darbo tvarkė būtų trauktas šis klausimas. O jeigu norime primti sprendimą 2012 metais, turime jau dabar aptitinkamai apsispręsti ir diskutuoti. Ir aš manau, jeigu mes dabar nuspręsime nekalbėti apie 2016 metų konferenciją ir atitinkamus susijusius sprendimus, tai mes tokiu būdu neprisimamtume tos atsakomybės, kuri mums priklauso. Taigi nusprendėme paraginti komisimtis iniciatyvos ir kelti šį klausimą ir tokiu būdu suteikti mums galimybę žengti prieki šioje srityje. Kol kas mes dar neturime sprendimo dėl 700, 700 dažnių, tačiau turime galimybę imti žingsnių ir Būtent tai ir bus atspindėta kompromise, kuris, tikiuosi, bus plačiai palaikytas. Taigi bendrais bruožais tariant, ponė pirmininkė, galiu pasakyti, kolegos tikriausiai pastebės, kad mes kompromisuose atsižvelgėme įvairius um, susirūpinimo keliančius aspektus, pavyzdžiui, uh, tradicinės paslaugas, tradicinius žingsnius dažnius galima kompensaciją Europos lygiu. Uh, Taip pat sutarėme dėl to, kad reikia žengti į priekį ir elgtis ambicingiau, negu kad buvo numatyta pirminėme pasiūlyme. Tai tikrai geras dalykas. Taigi, manau, ponė pirmininkė, galiu drąsiai teikti, jog visi norime, kad mes būtume pirmaujantys šitieje srityje. Jensas Rūdė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė Hekmarai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Hekmarui už e, tai, kad jis darybose elgėsi labai pragmatiškai ir lankščiai. Tikrai dėrybų metu mes labai bandėme atsižvelgti į daugybę pakeitimų, ypač tuos pakeitimus, kuriuos teikia kultūros reikalų komitetas. Ir manau, kad visi aiškiai suvokime, kad teisė, šis teisės aktas dėl dažnių politikos mums tenka e, daug. E, atsakomybės. Priemi sprendimus šios rytie galėsime pašalinti kliūtis naujų technologijų srityje ir tokiu būdu užtikrintume prieigą prie, prieiga prie rinkos daugeliui rinkos veikėjų. Mums reikalingas europinis ligmuo tam, kad e, būtų galima teikti geriausius pasiūlymus e, už geriausią kainą, be būtinybės reguliuoti šias kainas. Turime elgtis drąsiai ir žengti tinkamus žingsnius kurie sąlygotų mūsų ateitį. Tačiau kitą vertus turime suvokti, kad e, šis teisės aktas e, susijęs su milijardais akt, e, eurų. Na ir jeigu galbūt šio teisėkuros proceso pradžioje to ir nežinojome, tačiau dabar susitikus su daugybė operatorių iš viso pasaulio, dabar tai jau žinome. Šiandien pasisakau vokiškai dėl konkrečios priežasties. Vokiečių lobistai elgesi labai aktyviai ir manau tai yra gerai. Myliu lobistus ir vokiečių kalbą. Tačiau manau, kad man rodos čia Vokietijos kultūros politika žengia netinkamu keliu, nes tarsi daromas įspūdis, kad yra prieštaravimas tarp naujos technologijų platformos atverimo, o taip pat e, tarp kultūros ir kultūros turinio, kad yra tam tikras susikartimas tarp šių dviejų dalykų. Atsiprašau, tačiau nesąmonė e, supriešinti šios dalykus. E, kultūra technologijų požiūrių yra neutrali. Ir aš manau, kad kultūra plinta iš e, visų pusių. E, Ir ko, kuo stabilesnė technologijų platforma, tuo geriau platinama kultūra. Ir kultūros komiteto nariams noriu pasakyti, kad šio teisės akto būdu kultūros įvairovė nebus susiaurinta, o priešingai uh, išplėsta. Uh, Ir kai kas bando neigiamai nušviesti šį teisės aktą, teikdami, kad dėl šio teisės akto susilpnė, susilpnės kultūros turiniai. Tai, sakyčiau, čia priežastis yra visai kitokios. Manau, kad kai kas čia nori ir toliau nepaleisti iš rankų to durininko vaidmens. Jau 15 metų gilinuosi į dažnio klausimus ir man aiškia žaidimo taisyklės. Uh, nes e, bandoma išsaugoti um, to, to durininko sergito vaidmenį. E, galbūt pagristas toks noras, tačiau jeigu perskaičius pakeitimus, tenko konstatuoti, kad egzistuoja skur... susikirtimas tarp kultūros paslaugų ir turinio ir technologijų platformos naud... naudojimo, tai sakyčiau, čia pačiu, par pats atspirties taškas yra neteisingas. Ir aš labai vertinu tai, kad uh, ponas Hekmaras labai um, atidžiai įsiklausė į ITRE ir kultūros komiteto uh, nuomonės, tačiau, sakyčiau, jis per daug skiria dėmesį tam tariamam susikirtimui tarp technologijų raidos ir kultūros. Priešingai, kol kas kryptis kaip ir teisinga. Bet jeigu norime ir toliau žengti tinkamą kryptimį, tai mums reikalinga stipri europinė konkurencija technologijų raidos dėka. O ir turėtų galioti vienodas žaidimo taisyklės. Ir tokiu būdu uh, uh, vartotojas, telekomunikacijų, televizijos, kultūros paslaugų vartotojas gaus geriausią paslaugą, visapusiškai geriausią paslaugą. Taigi tikiuosi, kad dėrybos, tolimesnės dėrybos duos tikrai gerų rezultatų. Dėkuoju kolega Rybiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man rodos, dabar turime istorinį šansą pereiti nuo uh, linijinių prie skaitminių paslaugų ir dabar turime tinkamai pasinaudoti šiuo istoriniu šansu. Na ir manau, kad turime komisijai suteikti įgaliojimus tam, kad viskas neapsiribotų vien nacionalinėmis kompetencijomis, tačiau kad visa tai būtų pakilėta Europinį lygmenį ir būtų atsižvelgta į europinius interesus reguliuojant. Buvo kalbama apie 2016 metų konferenciją ir turime neapsiriboti tik tais tam tikrais dažniais. Aš manau, tai yra šansas ir mums parlamento engažuotai imtis veiksmų. Ir aišku, mm, šis įgaliojimas galioja minėtams tiems dažniams, tačiau taip pat reikėtų pasižiūrėti, uh, E, kokie dažniai nebenaudojami de facto karinėje srityje. Ir, pavyzdžiui, tie dažniai galėtų būti skirti uh, mėlynų išalmų organizacijoms, tautų organizacijoms, tam, kad nelaimių atveju galima būtų pasinaudoti šiais žasniais, nes e, mėlynųjų šalmų uh, organizacijos veikia kitais dažniais nei telekomunikacijos ir, ir e, televizijos operatoriai ir tie dažniai yra reikalingi tam, kad būtų komunikuojama nelaimė atveju. Taigi aš manau, kad komisija turėtų būti paraginti įvertinti ir šį mandatą tam, kad katastrofų atveju melinųjų šalmų organizacijos turėtų e, tinkamas e, komunikavimo ir koordinavimo galimybės. Čarsas Šyčisteris. Uh, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti kolegą Hökmark parengus pranešimą ir taip uh, puikiai integravus visus uh, pakeitimus ir suformavus kompromisinius pakeitimus, jis taip į, tokia įgudusią ranką viską padarė, kad aš turėsiu daug laiko paskirti, kad galėčiau išsiaiškinti, kągi jis sugebėjo įtraukti ir ko ne. Vis tik tai norėčiau išsakyti keletą bendro pobūdžio pastabų po to, ką jis pasakė savo įžanginėje kalboje. Aš taip suprantu, kad mm, judraus ryšio operatoriai galvoja, jog ateičiai vienintelis būdas, kaip žmonės norės matyti duomenis ar kultūrinį turinį ir kaip visa kita žiniasklaida elgsis, kad bus būtent tokia ateitis, kaip jie įsivaizduoja. Aš suprantu, kad yra toks jūsų požiūrio taškas, bet nebūtinai sutinku, kad jis yra teisingas. Manau, kad reikėtų lygiai taip pat gerbti ir kitokias platformas, Ir aš lygiai taip pat prijaučiu tiems transliuotojams, kurie jaučia, tarsi jiems iškilo grėsmė, kad jie dabar turi palikti 800 um, hercų dažnio juostą, dabar iškilo lyg ir pavojus jau ir 700 hercų dažnio juostai. Um, sakoma, kad gal reikėtų peržiūrėti kažką, bet man atrodo, kad nereikia taip skubėti ir paskubomis išstumti transliuotojus iš šios dažnio juostos, kurią jie naudoja vien todėl, kad uh, judriojo ryšio ryšio industrijai reikia staiga šios dažnio juostos. Aišku, galbūt jiems reikia to spektro, bet panašu, kad mes lyg ir mm, nepastebim tam tikrų kitų galimybių, kurias atveria mums technologijų pažanga. Galbūt neįvertiname visų technologijų pasikeitimų, kurios leidžia užsitikrinti efektyvesnį e, dažnio juostų panaudojimą, e, spektro panaudojimą. Todėl gali būti, kad judriojo ryšio industrija dar to labiau tobulės ir galbūt jiems nereikės tiek daug dažnio juostų. Tai aš manau, mes turėtumėm nepamiršti ir televizijos kitų transliuotojų ir nepamiršti, kad jie irgi užsima uh, inovacijomis, kad jie irgi um, e, randa įvairiausių patobulinimų, naujų būdų panaudoti dažnį. Uh, internetą savo turiniui perteikti. Iš principo aš pritariu pono Rübech išsakytam susidomėjimui taip vadinamomis rezervuotomis juostomis. Čia panašu yra pakankamai erdvės tų dažnių juostose, kurios yra rezervuotos, paliktos valdžios struktūroms, tam tikroms reikmėms. Galbūt galėtumėm pažiūrėti čia dabar į um, tas juostas ir pareikalauti, kad valdžios struktūros e, pagrystų, kodėl joms reikia tų būtent dažnio juostų. Jeigu e, reikia kažkokias juostas atlaisvinti, tai kodėl vien tik tai transliuotojai turi nukentėti, kodėl viešasis sektorius, valdžia e, turėtų būti čia apsaugota nuo kažkokio tai reikalavimo, bent jau, kad jie pagrystų, kodėl jiems tas spektras yra reikalingas Kolegos įdomiai čia kalbėjo apie tai, kad iš tikrųjų ir valdžios struktūros galbūt turėtų mokėti kažką tai tokio, ką būtų galima prilyginti nuomai už dažnių juostų panaudojimą. Čia galbūt iš tikrųjų būtų variantas, turint omenyje, kad biudžetai e, yra karpomi. Ir iš tikrųjų, kolegos, kaip ir sakė, reikia galvoti apie mūsų rinkėjus ir juos neramina situacija. Uh, Čia dar viena būtų techninė problema. Ir aš taip suprantu, kad ji neišspręsta. Tai yra klausimas susijęs su trukdžiais iš judrio ryšio naudotojų ir kabelinio ryšio naudotojų. Uh, ir e, tų dėžučių, kurios yra statomos e, nam, gyventojų namuose. Skleidžiami trukdžiai, niekas e, neišsprendė dar šio klausimo ir neturi varianto, kaip tą problemą spręsti. Tačiau yra raginama atitinkamiems subjektams tarpusaviai bendradarbiauti ir valdžios struktūroms bendradarbiauti, kad būtų galima rasti tinkamą sprendimą. Nes, man atrodo, niekam nėra gerai, kuomet yra trukdžiai, kurie patenka ir į kitą kitas dažnio juostas ir trukdo vartotojui tinkamai naudotis paslaugomis. Noriu padėkoti ponui Hakmarkui ir dar toliau stengsiuosi dirbti su juo, išbaigiant šį procesą iki galo. Kolega Lambertas, paskutinis, nes turime perėti prie kitų darbo tvarkės punktų. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu uh, pasveikinti pona Hokmarką e, su atliktu darbu. Tikrai, manau, jis gerai padirbėjo e, formuodamas kompromisinius pakeitimus. Manau, mes galėsime palaikyti daugumą, gal net ir visus iš jų. Ir dabar dėl to, ką jiems pasakė dėl e, transliuotojų požiūrio ir dėl to, ką Čels dabar kažką pasakė, aš sutinku, kad judrusis ryšys tai nėra ateities alfa ir omega. Tikrai kai eina kalba apie e, spektro erdvę, e, čia negali būti jokių rezervacijų kažkam tai. E, ir kai eina kalba apie transliuotojo teisę, tai irgi reikia galvoti apie tai, ką mes laikome bendraja gerovė bendruoju interesu. Aš manau, kad čia reikėtų išvelgti inter, tam tikrus niuansus. Mes turime privačius transliuotojus viena vertus, kur tai būtų kultūrinės įmonės, kurios užsima savo verslu ir kuomet jos užsima verslu, jos turėtų konkuruoti su visais lygiomis e, galimybėmis. Aš nematau čia priežasčių, kodėl valdžia turėtų tokioms um, įmonėms suteikti ypatingas sąlygas. Tačiau, kuomet eina kalba jau apie um, visuotinį interesą, visos visuomenės interesą, ne visos prekės gali būti uh, rink, laisvoje rinkoje parduodamos prekės. Čia aš išvelgčiau ir tam tikrą interesą jau apsaugoti tokius subjektus labiau, kadangi čia jau eina kalba ne apie pelną pelną, tai tuomet aišku, kad turėtų būti tam tikra apsauga užtikrinta ypatingai prieigai garantuoti. Nes eina kalba apie kultūros produktus dažnai, aišku, yra supainiami tie, tu, tie du dalykai į krūvą, tą kultūrą. Kultūros prekė, tai yra visuotinės svarbos produktas, kuris ne visuomet yra komerciškai tinkamas parduoti. Kitas dalykas yra, aišku, verslos, verslas. Tai nereikėtų, aišku, visko mušti vieną lasdą. Uh, judrusis ryšys, o jų operatoriai, aišku, jeigu jie teikia įdomų turinį, kurį gali parduoti, viskas gerai. Jeigu jų verslo modelis nepriimtas, jie žlugs. Čia viskas yra tiesa, tačiau yra kita vertus ta kultūrinė prekė, kuri galbūt netinkama komerciniams tikslams, kuri negali būti parduota laisvoje rinkoje, tačiau yra svarbi visuomeniai, tai aišku, čia ji nusipelno ypatingos e, apsaugos ir ypatingų sąlygų. Manau, reiktų nemaišyti tų dviejų dalykų, kitaip mes čia įstriksime ir, ir susidursime su problemomis, kurių neįveiksime. Dėkuoju. Tai jei neprieštarausi, žvelgdamas į laikrodį ir tuos kolegus, kurie nori pasisakyti dėl kitų darbo atvarkės punktų, siūlau nutraukti diskusijas dėl šio darbo atvarkės punktų, daugiau pasisakyti norinčių nėra. Balsavimas vyks balandžio 12 dieną, viskas yra suderinta. Na ir manau, kad. E, jeigu kas kis būsite informuoti, dėkoju už atliktą darbą. Na ir siūlau perėti prie kito darbo atvarkės punkto, jeigu neprieštarausite, tai yra e, inovacijų sąjunga Europos perkimo pasaulyje po krizės. Ir pirmiausia žodis kolegai Merkis, prašau. Thank you, Chairman. Dėkuoju, pirmininkė ir dėkoju visiems už pateiktus pakeitimus. 302 pakeitimai buvo pateikti ir parinktos aštuonios nuomonės kitose komitetuose. Tai rodo, kad inovacijos yra tema aktuali mums visiems. Inovacijos, naujovės yra tas dalykas, kuris padės mums atkurti e, ūkio augimą ir išbristi iš ekonominės krizės. Šiuo metu yra rengiami kompromisiniai pakeitimai. Manau, kad iš esmės mes e, sutarėme dėl to, kad e, inovacijos yra svarbios ir kad mums reikia stiprinti ir skatinti inovacijų kūrimą. Taigi mes, mums pavyks susitarti. Uh, Tačiau yra dar keli dalykai, kuriuos dar reikia geriau išreikšti. Reikia surasti geresnės formuluotės, kurios atspindėtų mūsų nuomonę. Pavyzdžiui, verslumas ir e, moksliniai tyrimai bei akademinė veikla universitetuose. Aš manau, kad šie dalykai neprieštarauja vienas kitam. Jie sudaro tri, to paties trikampio skirtingus kampus. Arba to paties deimanto to, skirtingas pusės. Mums reikia universitetų. Taigi turime padėti universitetams surasti savo vietą inovacijų sistemoje. Be to, dažnai bandom pateikti viską taip, lik pilietis būtų prieš pastatomas verslui. Tai irgi yra netiesa. Kas yra verslas? Verslas yra vienas ar keli verslą vykdantis piliečiai. Pilietis yra mūsų visuomenės molekulė. Ir jis turi savo teisės, savo pareigas, bet nepamirškime, kad kiekvienas pilietis uh, dirba arba viešojo tarnyboje, arba valstybės įstaigoje, arba verslo įmonėje. Taigi aš norėčiau pabrėžti jo kūrybingumas ir verslumas. Arba tiesiog žmonių smalsumas yra tai, ko mums reikia. Mes norime puoselėti visus šiuos dalykus. Norime dar labiau paskatinti verslumą ir smalsumą. Jei norime, jei mes turėsime smalsų, naujovių siekianti pilietį, tuomet sukursime ir naujovišką verslą. Taigi aš man, pamaniau, kad svarbu buvo pabrėžti, jog pilietis tikrai ne, neturi būti prieš pastatomas verslininkui. Toliau, socialinės e, inovacijos ir ekonominės naujovės. Prieš pradėdama dirbti parlamente, aš visą gyvenimą dirbau privačiame sektoriuje, versle. Ir šiandien aš dirbau socialdemokratų frakcijoje, tačiau aš remiu verslą, kadangi manau, kad uh, verslas yra svarbi mano tapatybės dalis. Mano šaknis yra versle. Taigi manau, kad socialinės inovacijos ir technologinės ir ekonominės verslo inovacijos tikrai neturėtų prieštarauti uh, vienos uh, kitoms. Aš pritariu tiems, kas teigia, jog mes nežinome iš tikrųjų, kas yra socialinės naujovės, neturime šio termino apibriešties. Ir dėl to atrodo kartais, kad socialinės naujovės e, negali būti suderintos su ekonominėmis naujovėmis. Tačiau aš manau, kad e, tai yra netiesa. Socialinės e, naujovės tai yra iš esmės naujovės, kurios ateina uh, iš žmonių, Tai yra tos naujovis, kurias siūlo žmonės verslui. Mokslininkai turėtų turėti galimybę e, paveikti valstybės politiką mokslinio tyrimų srityje. Ir iš esmės e, socialinės naujovės ir yra kūriamos būtent tokiu būdu. Taigi aš dar kartą galiu sugrįžti prie piliečio ir jo vaidmens, kadangi jis yra tiesiogiai susijęs su socialinėmis naujovėmis. Leiskite jums pateikti pavyzdį. Pavyzdžiui, išmanieji telefonai. Jiems yra rengiama daug įvairių programų, kurias kūrė įvairios įmonės, labai dažnai šiuose įmonėse dirba labai jauni žmonės. Ir mes norime paremti tokias naujoves. Socialinės naujovės, jei jos bus apibrieštos kaip visuomenės narių tiesioginis dalyvavimas kūrent naujoves, bus primtinos mums visiems. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Uh, verslas yra labai svarbus. Mums visiems reikia naujovių. Man naujovė yra sėkming, tai yra nauji, nauja mintis, kuri tinkamai, sėkmingai pritaikoma rinkoje ir visuomenėje. Tai yra ta uh, mintis, kuri uh, pritampa mūsų visuomenėje. Taigi aš noriu pabrėžti, kad verslumas vaidina labai svarbu vaidmenį. Taigi dėkoju kolegoms, dėkoju už e, jūsų darbą ir dėkoju už tai, kad ir jūs kartais e, elgitės naujoviškai. Ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Dėkoju. Dėkoju. Pirmiausia, pasisakys ponia Satorė, šešėlinė pranešė, prašom. Grazie, prezidente. Eh, Dėkuoju, pirmininkė. Ir leiskite padėkoti poniai Merkis eh, savo kolegijai, kadangi jie tikrai su dėliu atsidavimu rengė šį pranešimą. Dėkuoju taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Man pavyko aptarti šį pranešimą su savo kolegomis EPP frakcijoje. Mes iš tikrųjų norime susitarti. Jums tikriausiai yra žinoma, kad pateikta labai daug pakeitimų. Ir dauguma šių pakeitimų buvo parengti kartu, bet tai yra bendradarbiaujant e, įvairioms frakcijoms. Iš esmės tai yra toks savotiškas pagrindų pranešimas, kadangi jame kalbama apie principus. O ne apie dalykus, kurie būtų konkretesni, kurie būtų labiau susijęs su mūsų kasdieniu gyvenimu. Pranešėjai yra žinoma, kad mes tengiamės pasvarstyti, ar nebūtų naudingiau mums paremti komisijos darbą. Komisija pasisako už socialinės naujoves. Ir ji nori pradėti vykdyti bandomąjį projektą, kurio metu būtų išsiaiškinti geros praktikos pavyzdžiai visoje Europos Sąjungoje. Pranešėja turi savo požiūrį. Ir aš manau, kad prieš taikant pranešėjus siūlomą poziciją, gal iš tikrųjų vertėtų įgyvendinti komisijos siūlomą bandomąjį projektą. nes buvo minėtas e, žinių trikampis. Mes žinome, kad vienas iš jo kampų yra piliečiai. Mes visi turime savo unikalių žinių ir turime šiomis žiniomis e, pasinaudoti. Tačiau mes šiandien esame pramonės komitete, o ne užimtumų ir socialinių reikalų komitete. Nepamirškime to ir todėl turime kalbėti e, plačiau. Finansavimas taip yra labai svarbus dalykas, tačiau finansavimas neturėtų paveikti mūsų principų. Mes turime pasimokyti iš savo patirties ir užtikrinti, jog nebūtų ardomas mūsų visuomenės audinys, visuomenės sistema nebūtų ardoma. Toliau, pramonės politika. Europai reikia pramonės politikos, kaip kasdienės duonos. Kelios valstybės narės e, per pastrusius metus aiškiai pasisakė už labai tvirtą pramonės politiką. Ir būtent todėl buvo pasiūlyta strategija Europa 2020 ir žaliavų strategija ir mažų ir vidutinių įmonių e, aktas. Bet to aš manau, kad mes galėsime sėkmingai veikti šią krizę tik e, jei mums pavyks sustiprinti savo konkurencingumą ir sustiprinti turimas verslo ir pramonės struktūras. Mes manome, jog yra svarbu yra skatinti socialinės naujoves, kurios e, yra susijusios su e, mūsų kasdieniu gyvenimu. Tačiau vien kalbėti apie socialinės naujovės, visiškai pamirštant ve, e, verslą, tikrai būtų netinkama, ypač dabartinėmis aplinkybėmis. Taigi, manau, kad bus tokių, kurie norės, kad socialinės inovacijos nebūtų minimos pranešime. Kad būtų tiesiog kalbama apie pilietį ir apie piliečio vaidmenį kuriant e, inovacijas. Negalime atmesti bet kokios nuomonės. Ir aš manau, kad būtų tikrai primtiniau daugiau dėmesio skirti pramoniai ir pramonės ir verslo vaidmenį kūriant naujoves. Tokio požiūrio laikiausi aš ir mano kolegos ir mes pateiksime pakeitimus, kuriuose bus atspindėta mūsų nuomonė. Ir panašu, kad mes turime tiesiog skirtingas filosofijas šiuo klausimu. Dėkoju. E, yra nemažai norinčių pasakyti, o 11 val. ateis komisaras, taigi prašau pasakyti trumpai dvi minutės. Ponas Kalas, prašau. Paratyrisi. Labai trumpai. Mane Sartori, ponė Merkis, sutelkė dėmesį į pilietį. Mūsų pastangų dėmesio e, centre yra ne pilietis, o žmogus. Pilietis yra tik tai mūsų demokratinės sąrangos vienas iš elementų. Antras dalykas - inovacijos iš esmės e, yra sėtina su visais e, socialiniais, ekonominiais, e, aplinkosauginiais ir visais kitais iššūkiais kuriems sprendimus rei, turės surasti ES ir ateityje tai bus dar svarbiau. Inovacijos tai yra žinių trikampio kertinis akmuo. Inovacijos yra uh, tai, kaip mes žinias paverčiame pinigais. Aišku, yra ir finansavimo čia klausimas sėtinas. Šie trys dalykai yra būtent tas ekonomikos matmo, kuris yra labai svarbus, bandant interpretuoti tą žinių trikampį. Europos Sąjunga turi pažiūrėti, ką ji atlieka mokslo tyrimų technologijų plėtros rytyje ir palyginti savo situaciją su tuo, kas daroma mm, visame pasaulyje. Tarkim, paskaičiavus, kiek iš viso, e, kiek tūkstančių mokslininkų dirba, kiek milijonų yra išleidžiama mokslo tyrimams. Indija, Kinija yra kylančios ekonomikos valstybės. Uh, kuriuose dirba po pusantro milijono mokslininkų, Kinijoje 2,5 milijono mokslininkų. Me, pas mus registruojama 50 procentų o, tik tai patentų palyginti su JAV. Kalbant apie uh, ponios e, Merkis humanitarišką požiūrį reikia turėti omeny ir tai, ką pasakė ponė Sartori dėl to, ar kiek bus įmanoma ES išgyventi ir kai, ką reikia daryti mokslo tyrimų srityje. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, poniai Merkis noriu pasakyti, kad mane kiek nustebino jos pastaba nežiūrint to, jog ji yra socialdemokratija, ji pasisako už verslą. Kaip žinote, ponė Merkis, jūs kaip socialdemokratė, jūs esate e, ir turite būti už tokią valstybę, kuri turi sukurti palankęs sąlygas viešajam sektoriui veikti, tokiam viešajam sektoriui, kuris užtikrintų švietimą, e, sveikatos priežiūrą, socialinės garantijas, kad už tokį viešąjį sektorių, kuris pasirūpintų e, labiausiai pažeidžiamomis visuomenės grupėmis. Ir aišku, tam viešasis sektorius turi gauti pajamų, o pajamos ateina iš mokesčių, o mokesčiai yra paimami iš valstybių iš e, įmonių ir darbuotojų. Taigi jūs kaip socialdemokratė, ponė Merkis, privalote palaikyti verslą. Ir jūs labai kūrybiškai pažiūrėjote į tai kaip socialdemokratė, būdama už verslą. Dar noriu ir pasveikinti pranešėją dėl to, kad ji atliko labai didelį darbą, pakeitimų per 300 pateikta, ji parengė 35 kompromisinius pakeitimus. Aš labai džiaugiuosi, kad mano pakeitimai yra pakankamai sėkmingai atspindėti kompromisiniuose pakeitimuose, ypač tai, ką aš akcentavau su kitais kolegomis kartu, dėl to, kad smulkus ir vidutinis verslas turi būti dėmesio centre, kadangi tai yra mūsų ekonomikos variklis. Mes Mes puikiai žinome, jog smulkaus verslo sėkmė yra matuojama pagal jo augimą. Kiekvienos mažos įmonės e, tikslas, aišku, yra tapti vidutinio dydžio įmonę. E, vidutinė įmonė, aišku, savo sėkmingų darbų siekia tapti kada nors stambę įmonę. Tad labai svarbu kalbėti apie uh, smulkaus verslo akto peržiūrą, gegužės konkurencingumo taryboje, aišku, bus apie tai kalbama ir dėl to mes rengėme atitinkamą rezoliuciją. Labai sveikinu tai, kad pranešėje atsižvelgia ir į tas mano pataisas, kur kalbama apie tai, kaip svarbu yra investuoti į žmonių apmokymą, įgūdžių tobulinimą. Mūsų žmogiškasis kapitalas yra raktas į inovatoriško verslo augimą. Todėl labai svarbu yra pabrėžti piliečio vaidmenį inovacijų srityje. Inovacija yra pasiekiama kiekvienam. Tai yra uh, tiltas tarp idėjos ir jos komerciško, komerciškos sėkmės. E, noriu pasveikinti ir mūsų šešilinę pranešėją ponę Sartorį. Aš labai džiaugiuosi, kad ponė Merkis uh, galvoja, jog įmonės yra labai svarbios, kalbant apie mūsų novatorišką strategiją ir ypač kalbėčiau apie 1, 7, 15 ir 32 punktus. Labai svarbu yra būtent galvoti apie tą tiltą tarp idėjos ir jos komercinės sėkmės. Ir būtent tas tiltas tai yra verslas. Mums labai svarbu yra pasistengti, kad pranešimas būtų sėkmingas, geras. Ir aš manau, kad pranešėja dirba reikiamą kryptimi. Dėl antro, ketvirto, aštunto, dešimto punktų yra kompromisiniai pakeitimai parengti, tačiau mane nustebino tai, kad čia mm, verslas ir piliečiai yra tarsi, e, norėta juos pasakyti viename lygmenyje, tačiau tos mintis nėra tinkamai integruotos. Per paskutinės diskusijas aš pasakiau, kad inovacijos yra ypatingas klausimas, ypač sėtina su socialiniais padariniais ir socialiniais aspektais. Ir čia, norint užtikrinti nuoseklų mūsų teksto dėrėjimą su kitais anksčiau patvirtintais tekstais, aš norėčiau ypač akcentuoti novatorišką visuomenę, kuri įtraukia individą su jo intelektiniais pajėgumais e, ir padaro jį vis, visos visuomenės struktūros asmen, e, esminių elementų. Ir, yra verslas ir švietimo sistema turi būti tokia, kad mūsų kiekvienas individas, kiekvienas prietis turėtų galimybę panaudoti visą savo potencialą. Aš tikiuosi, kad tolesnė, tolesnėse darybose pranešėjai tai atsižvelgs ir aš e, toliau lauksiu kitų susitikimų su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais, kad galėčiau dirbti šiais klausimais. Ačiū. Paska. Panas Paška. Dėkui za slovo, važiniai pan presa kolegovia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbimo kolegos, mūsų frakcijos vardu norėčiau padėkoti ponė Merkis už pranešimą, kuris skirtas naujovių klausimams ir norėčiau atkreipti dėmesį informacijos technologijų svarbą. E, internetas, plačiuoščius ryšys yra svarbus veiksmiai po Europoje po krizės, tai yra naujovių varikliai. Ir todėl, mano manimu, prieiga prie plačio juošių ryšių yra e, pagrindinė prielaida Europos naujovių partnerystiai. Na, labai svarbus greito ryšio tinklai Ir manau, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti šiais kanalais, pavyzdžiui, viešo administravo srityje, e, teikiant elektroninės paslaugas, kaip be kita ko, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos srityje. Na ir pabaigai dėl septinto punkto. Ir dėl pono Sevelį pakeitimų kurios įkvėpė įvykiai JAV. Manau, kad turėtume pasinaudoti savo žiniomis tam, kad e, e, galėtume e, atlikti geresnį, invent, geresnį inventarizaciją ir geriau pasinaudoti žiniomis. Ir aš manau, kad čia reikėtų pažvelgti į JAV pavyzdį. Dėkuoju, panas Tosnovskis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip šešėlinis pranešėjas. Norėčiau padėkoti poniai Merkis už tai, kad ji nušvietė inovacijų svarbą, kurios inovacijos tikrai svarbės, kai galvo apie mūsų ateitį, apie Europos konkurencingumą ir kaip ir prieš mane pasisakiusieji, norėčiau atkreipti dėmesį keletą aspektų. Na, iš tikrųjų viskas gan sudėtinga. Jeigu norime pabrėžti e, socialinių naujovių svarbą, išplėždami jas iš konteksto, Ir mes norėtume, kad į naujoves būtų pažvelgta iš platesnės perspektyvas. Ir naujoves visuomet turėtų padėti gerinti gyvenimo kokybę. Ir viena naujovė neturėtų turėti pirmenybės prieš kitą. Daugelis įmonių stengiasi sustiprinti savo poziciją rinkoje be kita ko išryškinant socialinį aspektų svarbą. Mažas įmonės nori išaukti, tapti didesnėmis, vidutinio dydžio įmonės nori tapti didelėmis, didžiosios pačiomis didžiausiamis. Pane Merkis išryškino jaunuolių, e, studentų vaidmenį įvairiose interneto platformose, pavyzdžiui, be kitako platinant e, vadinamą iPhone technologijas. Ir manau, kad iš tikrųjų reikėtų skatinti žmonių kūrybingumą, pasinaudoti jų mintimis, kas leistų pagerinti gyvenimo kokybę. Tačiau jeigu pernelyg uh, E, pabrėžiama e, naujovių svarba, tai man tik liūva. Aš manau, kad naujovės nuo pačios į viršų yra svarbesnės negu kažkokios e, vien tik tais naujovės įdėktos rinkoje. Aš manau, kad šis klausimas daug svarbesnis negu kad manėm iš pradžių, nes uh, naujovės e, ši tema apima labai platų veiklos spektrą. Nuo naujovių priklausys Europos ateitis ir esu e, pasirengęs prisidėti prie to, kad pranešime būtų dar labiau išryškinta naujovė svarbia ir mielai padėsiu ir toliau pranešimą. Nes tikrai naujovės lems ateitį. Pane Nistelroj. Voorzitter, dank u wel. Um, in dit stadium van, uh, van, van, van bespreking denk ik dat. Dėkuoju. Na, manau, kad eh, diskusijos metu išriškėjo keli labai svarbus dalykai. Tai yra tai, kad egzistuoja didžiulis atotrukis tarp įvairių specialiųjų žinių kurios yra kaupiamas e, mokslinio tyrimų pagalba ir tarp to, kaip jos yra pritaikomos. Pritaikymo procesas yra labai ilgas ir sudėtingas. Taigi, e, aš žinau iš savo regiono, iš kitų regiono, regionų, tai, kad e, šis atotrukis e, įvairiose sritise, sveikatos, pažiūrėjau, srityje yra didžiulis. Kuriamas, kuriamos yra naujovės ir jas reikia tinkamai pritaikyti. Aš manau, kad pranešime reikia atkreipti į tai dėmesį. Be to, teisės aktuose turi būti įtvirtinta, tai, kad e, po 2011-2020 metų situacija turėtų iš esmės keistis. Jei mes galėtume paminėti konkrečias pastraipas, paminėti konkrečias nuostatas, tuomet galėtume ką nors pakeisti. Tačiau iš esmės man atrodo, kad mūsų bendras požiūris yra ne visai teisingas kalbama apie taip vadinamas socialinės naujoves, apie kitus dalykus. Man atrodo, kad pats klausimas yra labai labai svarbus. Sutelkiant pagrindinių subjektų pastangas, ar tai būtų verslininkai, ar piliečiai, galima būtų galvoti apie konkretesnę pažangą. Kalbėti apie kažkokius deimantus, apie kažkokius kampus tikrai, man atrodo, yra neverta. Tai yra labai svarbus e, pranešimas, tačiau nepamirškime, kad po to šis pranešimas turėtų surasti savo vietą teisės aktuose. Iki šiol jis e, yra pernelik aptakus. Dėkuoju, tai pirmininkė, keli žodžiai apie socialinės naujovės. Socialinės naujovės yra dalykas, kuri, e, kuris yra vartojamas skirtingomis prasmėmis. Anksčiau, prieš tapdama Europos parlamento nare, buvau mokslininkė ir atlikau mokslinį tyrimą apie apibrėžimus. Mane labai domino šis klausimas. Aš parengiau uh, savo tyrimų išvadas, mes e, atlikome, uh, surengėme kelis seminarus. Ir todėl dabar, uh, atsižvelgdami savo patirtį, noriu pakomentuoti socialinės naujoves. Socialinės naujovės tai yra dalykai, kurie padėtų mums kovoti su naujais socialiniais iššūkiais, su tokiais pavyzdžiui kaip visuomenės senėjimas. Ir šios naujovės turėtų būti grindžiamos pilietinės visuomenės dalyvavimu. Pilietinė visuomenė turėtų turėti galimybės lankščiai pateikti savo pasiūlymus, naujoviškus pasiūlymus apie tai, kaip galima būtų spręsti socialinės problemas. Taigi iš esmės kalbame apie socialinius tinklus, apie tai, kaip e, šie socialiniai visuomenės tinklai galėtų prisidėti prie socialinių problemų sprendimo. Tai štai tokia yra šio termino apibrieštis ir ji yra paplitusi šiaurės šalise, Junktinėje karalystėje ir, ir kitur. Taigi manau, kad labai svarbu yra suvokti, jog socialinės inovacijos yra dalykai susijęs su socialiniais dalykais ir nereikia e, pernelik plačiai apie tai kalbėti. Aš pateikiau pranešėjai atitinkamą pakeitimą ir džiaugiuosi, kad jį, jį atsižvelgia rinkdama kompromisinius pakeitimus. Obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, quero. Ponha Matias. Porque cheguei já a meio deste debate e, portanto. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Na, E, daug jau pasakyti šią diskusiją, tai pasisakysiu trumpai. Dalyvau jau kitame posėdėje. Negaliu persiplėšti į dvi pusės, todėl negalėjau atvykti laiku į jūsų posėdį. Aišku, mes čia kalbame apie labai svarbės diskusijas. Diskusijos dėl šio pranešimo yra svarbios. Sakyčiau, uh, sakyčiau, uh, kolegės Merkis pranešimas yra labai visapusiškas. Turime pasirūpinti, kad naujovėms, naujovės ateitų Europą. Ir palaikau pranešime išsakytas mintis. Taip, reikės paieškoti kompromisu, bet tiesiog. Sutinku su tuo požiūriu, kad naujovės būtų skirtos visiems, nes tokiu būdu apriepsime viską ir tiesiog nenoriu kartoti to, ką sakė kolegė Kavajo, tiesiog labai pritariu socialinių naujovių aspektui. Mes kalbėkime vien tik tais apie naujovių visuomenę, bet kalbėkime ir apie socialinės, visuo, socialinės naujovis. Kolegė jau labai plačiai nušvietė šį aspektą. Ir turime iš tikrųjų bandyti spręsti egzistuojančias problemas. Ir e, toks poreikis išriškėja ir iš daugybės pateiktų pakeitimų. Aš manau, kad tiek pakeitimai, tiek ir kompromisiniai pakeitimai yra priimtini ir turėtume Na, tiesą sakant, jeigu kalbame apie į asmenį sutelktas inovacijas, tai čia, tarkime, api, apimame visus tuos aspektus, kurie mums rūpi. Na ir pabaigai pasidalinsiu e, vieną mintimį, kuri gal nebus e, labai naujoviška. Bet Mes neturime pasirinkti tarp medžio nuvytusiais lapais ir medžio su šviežiais lapais. Mes turime uh, pasirinkti tokį medis, kuris gyvuotų ilgai. Dėkuoju ir dabar pabaigai žodis dar komisijos atstovui Torė. Ačiū pirmininkė, žinau, mus labai spaudžia laikas. Norėčiau pasakyti vieną dalyką. Labai remiame iš komisijos pusės ponios Merkis pranešimą ir pateiktus pakeitimus. Noriu tik tai akcentuoti keletą dalykų, kas labai svarbu komisijai, kas buvo ir šiandien pasakyta, tai yra visų pirma tos pagrindinės sąlygos yra labai svarbios ir ponios Merkės pranešime yra apie tai, kad pakalba, kalbama apie prieigą prie kapitalo dėl viešųjų e, pirkimų ponios Merkis pranešime tai yra ir panas Sukala apie tai kalbėjo. Man atrodo, ponė Sartori ir e, panas Vidal Kvadras kalbėjo apie tos pakeitimus, kuriuose akcentuojama um, inovacijų svarba ir teisės aktų nuostatos atitinkamos, tai irgi labai svarbu komisijams. Dėl socialinių inovacijų aš gal mm, nekomentuosiu čia dėl pono Hatsi Markakio pastabų, kad uh, komisija turėtų apibrieštų inovacijas. Na, žinote, yra daug akademinių ir kitokių apibrėžimų. Komisija norėtų laikytis pragmatiško požiūrio ir imtis veiksmų ir vadovautis tais pakeitimais, kur jau yra um, kalbama apie pagrindinius rodiklius dėl uh, svarbiausių pavyzdinių inovacijų. Mums kaip teisės aktų leidėjams yra labai svarbu apibriežti geras inovacijoms palankės politikos kryptis. Dabar toliau kalbant apie MVI, kad jos turėtų visas reikiamas garantijas, tai jau yra pagrindų programoje numatyta. Nėra poreikio garantijoms, yra poreikis paskoloms ir yra, nėra jokių ženklų, kad tų garantijų bus prašoma artimiausioje ateityje. Tačiau nuoje e, strateginėje programoje be abejo mes apie tai irgi kalbėsime. Na ir pabaigai apie inovacijas ir universitetus bei verslumą. Be abejo, tai labai svarbu ir, kaip jūs sakėte, tai neatskiriami dalykai, tai taip vadinamasis trikampis ar rombas ar deimantas, kaip kad pranešėja kalbėjo, tai be abejo apie tai dar daug kalbėsite. Na ir paskutinis dalykas, dėl ko šiek tiek apgailę stavome, mes nematome pranešime, kad būtų kalbama apie išmanųjį fiskalinį konsolidavimą, tai yra, kad nacionaliniuose biudžetuose nebūtų apkarpomos priemonės augi, skirtos augimui, stiprinimui mokslo tyrimus. Ties mums reikėtų atvirkščiai, kad nacionaliniuose biudžetuose būtų didesnis dėmesys mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai, inovacijoms. Mes norėtumėm, kad pranešime apie tai irgi būtų kalbama tą pačią linkme dėl biudžeto, mums reikia tinkamo biudžeto ir tinkamo visuomenės palaikymo. Ačiū ir sveikiname pranešį. Merci, thank you very much. Ms. Merkis. Dėkuoju, ponė Merkis, dar kartą žodis Jums. Thank you, colleagues, for... Dėkuoju kolegos už Jūsų labai vertingas pastabas. tam, kad iš tikrųjų suvoktum, jog tavo požiūris yra, yra gerai pagrystas, reikia, kad kas nors, kas laikosi kito požiūrio, ypač iš kitos partijos, pateiktų savo kitą e, filosofinį požiūrį. Ir dėkuoju Jums už tai, kad Jūs tai padarėte. Ir uh, dėkoju tiems, kas kalbėjo apie finansavimą, nes mes norime, kad uh, naujovėms kurti ne tik būtų išleidžiamas lėšus, bet kad ir naujovės ir pačios kurtų uh, piniginę vertę. Taigi dėkoju kolegoms, diskusija buvo, mano galva, gan aistringa ir iš esmės mes visi sutrėme dėl vieno dalyko. Man atrodo, kad mes visi iš esmės sutrėme Kalbėjome apie socialinės e, inovacijas. Ir iš esmės sutrėmė dėl to, ką jos reiškia. Tačiau buvo nemažai ir kitų dalykų, kurie nebuvo paminėti, bet man atrodo, kad e, mūsų nuomonės ir dėl jų sutampa. Socialinės inovacijos yra nu, inovacijos, kurios uh, padės mums spręsti socialinės problem, uh, problemas. Tačiau iš esmės aš manau, kad socialinės inovacijos uh, apibrėžia inovacijų kūrimo procesą. Tai yra procesas, kuriame dalyvauja visi visuomenės subjektai. Tai nebūtinai yra dalykai, kurie turės e, socialinių pasiekmių. Ponas e, Tomaševskis e, sakė, kad nereikėtų skirti dėmesio kokios nors vienos rušies naujovėms. Reikia paremti visas. Ir aš visiškai tam pritariu. Uh, Mums iš tikrųjų reikia visų naujovių, mums reikia visų elementų kūri, e, naujovės e, kūrenčių sistemų elementų. Tik jei mes viską sugebėsime apjungti, tuomet iš tikrųjų naujovės prigis rinkoje. Ir aš pritariu tam, ką sakė komisijos atstovai. Mums reikia, ponetori, tokios pramonės politikos, kuri būtų stipri. Aš visiškai jums pritariu ir aš taip pat džiaugiuosi, kad yra parengta ir, ir pavyzdinė iniciatyva skirta pramoniai, kuri dar labiau turėtų atkreipti mūsų dėmesį į tai, kad pramoniai turime skirti daugiau uh, dėmesio. Šiuo klausimu jums pritariu. Ir dėkuoju ponui Ką ponui Cukalasu už tai, ką jis pasakė. Aš jums visiškai pritariu. Aš manau, kad mums reikia holistinio požiūrio, kuris apjungtų visus minėtus elementus. Kolegos, jei mes nekalbėsime apie protingą fiskalinį derinimą, Gal nereikėtų dabar apie jį kalbėti. Dar vyks susitikimas, kuriame mes išsameu šį klausimą aptarsime ir po to prie jo sugrįšime. Oh. Dėkuoju, ponė Merkis, dėkuoju už tai, kad esate pasirengusi rasti protingus atsakymus į sudėtingus klausimus. Baigime diskusijas dėl darbo atvarkės punkto. Priminsiu, kad e, balsame vyks balandžio 12 dieną ir tikėkime, kad e, tokiu būdu turėsime gerą, suderintą pranešimą ir pereikime prie kito darbo atvarkės punkto punktus. Sveikinu komisijos narę ponę Vasilius. Ji nelabai dažnai pas mus e, lankosi, netaip dažnai kaip kiti komisarai, tai yra susiję su kompetencijos rytimi, tačiau yra tam tikras rytis, kurioje daug bendradarbiaujame. Tai yra daug susijęs su Europos e, inovat... informacijų ir tech... E, komunikacijų technologija. Uh, ir suteiksiu žodį poniai komisariai. Prašau. Uh, much, uh, Ačiū, pirmininkė Raul, gerbiami parlamento nariai. Labai džiugu būti jūsų posėdėje, kalbėti tema, kuri mane ypatingai domina, tai yra Europos technologijų ir inovacijų institutas EIT. Tai yra vienas iš tų projektų, kurie gali formuoti mūsų ateitį. Turi, jis turi potencialą e, pakeisti Europos inovacijų kraštovaizdį realiai ir ilgam laikui, propaguodamas naują valdysenos būdą inovacijoms Europoje. Mano manimu, EIT atspindi tai, kaip mes europiečiai žiūrime į inovacijų iššūkį. Tai yra e, integruotai ir vieningai siekiant bendro tikslo, tačiau taip pat ir pakankamai lankščiai gerbent visus veikiančius subjektus. EIT per pasarosius keliarius metus iš idėjos pavirto konkrečią realybę. Žinau, kai kas iš jūsų šiame komitete aktyviai dalyvavote, e, dedant EIT pamatus ir norėčiau padėkoti jums. Šiandien EIT galbūt yra dar nedidelis, tačiau jis auga sparčiai ir stabiliai. Taigi turime puoselėti jį, kad galėtumėm skinti vaisius greitai. Šiandien mes sukūrėme naują novatorišką EIT bendruomenę, kur strateginės kryptis nubrėžė EIT biuras ir valdyba. Novatoriškas darbas yra atliekamas vietoje trijose taip vadinamose žinių ir inovacijų bendruomenėse, kurios vadinamos KIKS. KIKS sukuria viešo ir privataus sektorio struktūrizuotą partnerystę Europoje ir apjungia kūrybiškiausias jėgas iš pramonės, aukšto mokslo, mokslo tyrimų srities. Yra tų sričių, kurios yra labai svarbios mūsų bendrai ateičiai. Turime tris kiks. Tai yra kik Ino Energy, tai yra tvarios energijos kiks, toliau klimato kaitos kik ir informacijos bei e, komunikacijos visuomenės kik, tai yra EIT, ICT laboratorijos. Praėjus tik dešimčiai mėnesių, tikrai rekordiškam trum, tru, rekordiškai trumpam laikui šios tikrai sudėtingos partnerystės yra jau veikiančios, ne vien tik tai pažadai. Ir per šios kiks mes turėjome galimybę sukurti tikrą žinių trikampį, e, užtikrinant visą sąveiką iš reikiamų veikiančių subjektų. Taigi, kalbame apie kiks, kurios sukuria naujas verslo galimybės ir verslumo kultūrą. Pavyzdžiui, kiks Ino Energy numato 20 nuo nulio pradėsiančių veikti įmonių ir atitinkamų jų padalinių 2011-2013 metais. Įvairūs kiks laikosi galingų paskatų ir verslo logikos. Jos yra aiškiai sukurtos e, su, vis, su juridiniu asmeniu, turi aiškę valdymo struktūrą ir veikiančią visą e, valdymo e, visus veikiant, valdymo lygmenis. Mūsų tikslas yra pritraukti verslo bendruomenį ir užtikrinti jų e, ryštą veikti. Aišku, veikiama tradicinių daug, daugelio partinių požiūrių su visų reikiamų bendarbiavimu. ES prisėda 25 procentais prie biudžeto ir tai, aišku, yra svarbi paskata e, rasti kitų e, lėšų šaltinių, taip pat ir iš privačių investuotojų. Antra, kiks yra ne šiaip tik tai virtualus horizontalusis tinklas. E, jie turi taip pat ir labai tvirtą geografinę bazę su vietos regioninė bendruomenė tvirtai susijęs saitais kiek yra e, suded, sudaryta paprastai iš penkių, šešių geografinių centrų su regioniniu uh, bendru centru, kurį sudaro akademinės mokslo tyrimų institucijos verslas. Nuo Barcelonos iki Berlyno gali, nuo, nuo Stoholmo iki Silezijos yra bent 16 centrų, kurie sudaro 3 kiks. Tai centrai, kurie iš tikrųjų yra pasaulinio lygio novatoriški klasteriai. Toliau, kiks suteikia galimybės žmonėms panaudoti savo potencialą per švietimo atveriamas galimybės. Tai yra naujoviška. Ir per kiks pirmą kartą mes turime galimybę formuoti žinių trikampį ir tikrai integruoti visus tris komponentus - mokslo tyrimus, inovacijas ir aukštąjį mokslą. Kiks parengė švietimo programas e, dirbdami kartu su akademiniais sluoksniais verslo partneriais, tai ir magistrantūros programos, doktorantūros programos, vasaros mokyklos. Vien kiek Inno Energy e, planuoja apmokyti apie 2000 um, studentų, doktorantų, e, profesionalų, kurie jau yra įpustėję savo karjerą, per artimiausius trejus metus tai ketina padaryti. Kiek šiais metais pradės jau jau rudens semestrą su magistrantūros programa. Kitos dvi dalis bus įgyvendinamos kitais metais. Šios naujos programos sutels dėmesį į techninius įgūdžius, bet taip pat į verslumą, verslo plėtojimą. Bus skatinamas mobilumas, e, tarp įvairių partnerių, kurie priklauso vienam kiek, per stažuotės įvairiose įmonėse ar per partnerystę su universitetais. Tikslas yra mūsų jauniems šviesiems protams suteikti teikiamus, e, reikiamus įgūdžius ir žinias, kurios bus reikalingos tikrai sudėtingose daugia šakiose, e, daugia šakiose srityse, e, splėtuojant jų novatoriškus pajėgumus Europoje, kad geriau būtų galima sureaguoti į darbo rinkos poreikius. Tokiu būdu bus sukurtos paskatos jaunimui, kuris yra verslus Ir be KIKS EIT taip pat yra gyva organizacija. EIT biuras veikia Budapešte jau beveik metai. Personalas dar toliau samdomas ir iki metų pabaigos institutas jau turėtų būti pasiekęs pilną veikimo greitį. EIT fondas dar paminėtinas. Jis pradėjo darbą taip, kaip yra numatyta EIT reglamente. Šis fondas tai yra dar vienas novatoriškas EIT koncepcijos elementas. Tai yra visiškai naujo tipo uh, kūrinys ES kontekste. Jis padės EIT dirbti e, ir, ir kiksam dirbti ir pritraukti finansavimą iš privataus sektorio. Labai džiaugiuosi, kad fondo valdyba yra sudaryta iš labai patyrusių, gebančių dirbti e, žmonių ir jam vadovauja pirmininkas ponas Kristijan Džurkiau, kuris yra Solvei vykdomasis direktorius. Ponas ir ponai, pradžioje jau pasakiau, kad EIT auga Tačiau dabar jau mes turėsime pasirūpinti, kad jis pradėtų žydėti. Ir kaip šio komiteto nariai neseniai pasakė, ir čia aš norėčiau keletą dalykų akcentuoti, kas mano manimu yra labai svarbu EIT ateičiai. Iki gruodžio pateiksiu Jums e, pirmąją strategiją strateginę nu, inovacijų darbo tvarkę, kur bus nustatyti EIT prioritetai ir tikslai artimiausiems septyneriems metams. Tai bus labai svarbu apibrėžiant, kiks ateities um, pagrindinės temas, į kurias bus sutelkiamas uh, dėmesys, bei strateginė veikla, kurią turi plėtoti EIT per artimiausius keliarius metus. Taip pat ketinu pateikti pasiūlymą, kaip pakoreguoti EIT reglamentą, ten, kur tai reikalinga. Be abejo, pasiremsiu sukaupta patirtimi ir tuo, ko buvo pasimokyta iš pirmojo kiks e, gyvenimo etapo, kad būtų galima įdėkti reikiamus pokyčius tam, kad šis modelis veiktų dar efektyviau. Labai tikėsiuos šio komiteto palaikymo šiame darbe, kad kartu galėtumėm formuoti EIT ateitį. Be to, šiais metais taip pat e, labai svarbu bus galvoti apie EIT vietą, kokią jį nužims kitame, kitoje met, daugiametėje finansinėje programoje, o taip pat e, bendrame strateginėme e, plane, kurį e, mokslo tyrimams ir inovacijoms, kurį rengia mano kolega komisaras Gogan Quinn. Galvoju, kad EIT e, tinkamai parinkta vieta strateginė, bendrame strateginėme plane leis užtikrinti sinergiją, užtikrinti sklandesnį novatorišką kraštovaizdį ES. E EIT e taip pat labai svarbus didesnis matomumas ir glaudesni ryšiai su ES finansavimo šaltiniais, todėl labai remiu šį požiūrį. Vis tik tai turime labai aiškiai pasakyti, kokia yra EIT pridėtinė vertė T atnaujintame ES, ES e inovacijų ir aukšto mokslo kraštovaizdyje. EIT galės kar, duoti tinkamą uh, rezultatą tik tuo met, jeigu tai liks lankščia institucija, jeigu nebus tramdomi e, marškiniai užvilgti EIT per tradicinius finansavimo mechanizmus. Kaip žinote, EIT yra labai svarbu lankstumas ir autonomija, kadangi dėmesys suteltas į e, verslą ir rezultatus, taigi kiks yra patrauklus privačiam sektoriui. E, valdymo struktūra yra lengva, lanksti, finansinės taisyklės taip pat yra lankščios tuščios. Aš esu pasiryžusi neuždėti papildomos naštos e, kiks, kad jie netaptų mažiau patrauklus, kad tai neprieštarautų ET visai koncepcijai. Todėl glaudžiai e, dirbu su komisaru Gegan Quinn. Esu tikra, kad galėsiu taip pat pasiremti ir šio komiteto narių patirtimi ir išmanimu, kad galėtumėm e, suformuoti išmanų finansavimo būdą, kurio galėtumėm finansuoti EIT, išsaugant jo lankstumą ir autonomiją, kas yra labai svarbu, kad jis galėtų sėkmingai dirbti. Dabar pereiname prie lemiamo etapo EIT ateičiai. Kaip aš jau praeitą savaitę susitikusi su KIKS vadovai sakiau, dabar mes pe, iš e, kūrimo etapo periname į veikimo ir rezultatų etapą, kas yra labai svarbu. Aš labai tikiuosi bendradarbiavimo glaudaus per artimiausius mėnesius ir jūsų politinio paramos, e, kad užtikrintumėm EIT ateitį, strategiją ir ateities finansavimą. Frau Kommissarin, darf mich ganz, ganz herzlich bedanken komisarė Širdinga, jums dėkoju. Na ir prieš diskusijas jau galiu pasakyti, kad mūsų komitetas yra nusteikęs labai geranoriškai ir visuomet labai sudėmėjęs stebėjo eiti temą. Na ir visai nepasiniai Budapešte vietoje galime su visko susipažinti ir susitikinęs, kad šis projektas yra labai įdomus, taigi dabar žodis kolegoms. Pirmiausia, kolega Rubiš. Ir iš viso šešinorintis pasisakyti kolegos, taigi paprašysiu bandyti užduoti trumpus protingus klausimus tam, kad komisarė galėtų atsakyti. E, na, pirmiausia, norėčiau širdingai padėkoti ponė komisarė. Turiu ne tiek klausimą, kiek prašymą. E, e, D. EIT pradėjo darbą, pradėjo puikiai dirbti. Na, ir pagal septintą mokslinių tyrimų programą, pagal kitas programas sukurtos žinios turėtų būti įtrauktos į mūsų švietimo sistemą tam, kad mūsų mokytojai, mokyklas dirbantis universitetų dėstytojai, įmonių darbuotojai galėtų kiek įmanoma greičiau pastelgti šias žinias. Na ir galbūt reikėtų galbūt sukurti naują strategiją, pa, kuri padėtų tas žinias perduoti būtent tiems asmenims, toms grupėms, kuriams reikia žinių, kurios iš to turės naudos. Galbūt tai ir būtų e, pagrindinis iššūkis. Dėkoju, kolega Cikalas. Dėkoju. Norėčiau pirmiausia širdingai pasveikyti pas mus atvykusią ponį komisarę. Tai iš tikrųjų malonus prizas kad už švietimą jaunumą daugia kalbėjusi atsakinga komisarė jautėsi atsakinga ir už EIT. Manau, kad inovacijų ir technologijų institutas turėtų būti naujovių ir mokslinio tyrimo centras. Ir nuo pat pradžių atidžiai stebėjau, kaip buvo kūriamas šis institutas, dar pirmininkavant ponui Dekato, buvo gyveninta ši mintis. Taigi dabar turėčiau štai kokį klausimą. Manau, kad labai svarbės yra sąsajos tarp inovacijų, mokslinių tyrimų, technologijų, o taip pat ir švietimo ir kultūros. Nes Europoje yra nemažai pavyzdžių, kurie rodo, jog mums sudėtinga dalyvauti tarptautiniu lygiu vykstančiuose tyrimuose, naujovių dėgymo procesuose. Ir Europai nepavyko pilnai prie viso to prisidėti. Taigi EIT rezultatai kaip e, geri, tačiau Obama jau įsteigė 70, tai kitas šalis įsteigė 12 tokių institutų. Na, o pažvalgus į Kiniją, pastebime, kad e, investicijos į mokslinis tyrimus, naujovis Kinijoje dabar didesnės nei JAV ir 50 procentų visų naujovių patentuojama JAV ir Taigi norėčiau paklausti dėl tos strategijos iki 20 metų. Kaip pasiekti, kad ši strategija 2020 susilauktų sėkmės? Ši strategija yra Lisabonos strategijos tasa ir kaip pasiekti, kad strategija 2020 vainikuotų sėkmė. Dėkoju, pane van Nistelrooy. Eh, Dėkuoju pirmininkė. Komisarė, džiaugiuosi, kad jūs pas mus atvykote, nes tai liūdija, kad komisija iš tikrųjų dirba kaip eh, gerai suderinta kolegija. Pirmoji mano pastaba. Sudėtingų laikų komisija parėmė šią idėją, pridėjusi inovacijų komponentą prie parlamento pasiūlymo. Tuo mes džiaugiamės. Ypač kiks buvo naudingas pasiūlymas. Kaip pasakė ponas Cekalas, kaip pasakė kolega, labai dažnai viskas vystosi visame pasaulyje labai greitai. Iš tikrųjų, situacija sparčiai keičiasi ir mes turime ją reaguoti. Mes turime iš tikrųjų uh, dirbti. Pagal septintąją pagrindų uh, programą pagal bendras iniciatyvas, įvairias e, platformas, dubliuojama yra labai daug pastangų. Ar tai nepakenkė mums? Gal geriau būtų sutelkti mūsų pastangas e, šiuose žinių bendruomenėse? Thank you, Pane Merkis, dėkoju komisarė už tai, kad jūs pas mus atvykote. Ir koks įdomus sutapimas. Jūs atvykote pas mus būtent tą dieną, kai mes kalbėjome apie naujoves ES. Todėl norėčiau pateikti savo klausimą apie tai, kaip jums atrodo, kaip EIT padės mums spręsti užduotis, kurias reikės spręsti, norint sukurti naujovėmis pagrystą Europą. Mūsų rengiamame pranešime yra kalbama apie tris būdus plėtoti nu, uh, naujoves, apie tris pagrindinius iššūkius. Ir EIT gali. Nėra iš tikrųjų iššūkis. Tai yra svarbus dalykas. kuris yra susijęs su ryšių technologijomis ir su tuo, ko mums reikia šiandienos pasaulyje. Ir kaip jūs ketinate suderinti EIT su, iš tikrųjų su KIKS veiksmais? Jūs taip pat kalbėjote kad, apie tai, kad EIT turėtų veikti pagal daugiametę programą kad e, šis institutas turėtų surasti savo vietą daugiametėje programoje. Ką tai konkrečiai reiškia? Ir e, trečias klausimas. Naujovės yra dalykas, kurio negalime nuspėti, tačiau galime paspartinti naujovės. Ir aš visiškai pritariu Jums, kad mums reikia galimybių elgtis lankščiai. Tačiau kol kas e, matome, kad uh, EIT tikrai neturi pakankamo lankstumo. Jei pažvelgsite į traukos dėsnį, e, dėsnį pastebėsite, kad pirmiausia yra padaryti, sunkiausia yra padaryti pirmąjį žingsnį, pirmą postumį suteikti. Taigi, kaip jūs ketinate tą postumį su, suteikti ateitį? E Romana Jordan Sipli. Hvala lepa, gospa komisarka, <clears throat> za vašo predstavitev. Eh, dėkoju, ponė pirmininkė. Komisarė, dėkoju Jums už Jūsų kalbą. Aš buvau šešėlinė pranešėja, kai buvo rengiamas šis dosie EPP frakcijoje. Ir būtų tikrai šaunu, jei šis institutas pradėtų tikrai veikti ir duotų realių rezultatų ateityje. Keli klausimai. Jūs minėjote, kad iki gruodžio mėnesio jūs parengsite bendrą strateginę darbo tvarkę. Mes turime minčių apie tai, kaip reikėtų gyvendinti e, strategiją Europą 2020. Ir kai kurios iš jų minčių yra susijusios su KIKS ir su uh, informacinėmis ir ryšių technologijomis. Ir man būtų įdomu, kaip tikslai bus panaudojami gyvendinant strategiją e, Europą 2020. Be to jūs sakėt, kad jūs ketinate pateikti pasiūlymų dėl e, teisės aktų, kuriais reglamentuojama ir instituto veikla. Gal jūs galėtumėte mums pasakoti, kokie tai bus pasiūlymai? Ir trečias klausimas. veikia 16 žinių centrų. Gal galėtume mums paaiškinti, kur yra tie centrai, koks yra jų geografinis pasiskirstimas. Kaip įvairūs institutai, mažos vidinės įmonės, universitetai prisideda prie instituto darbo. Kaip kiti subjektai prisideda prie šio instituto veiklos. Kai kalbėjome apie instituto, instituto veiklą reglamentuojančius teisės aktus, mes minėjome ir dar vieną projektą susijusi su, su žymėjimu. Gal galėtumėt papasakoti, kaip jis yra vykdomas? Dėkuoju, norėčiau pridurti dar vieną klausimą. Nes pane komisarė, man rodos, EIT yra vienas iš įdomiausių projektų, kuriuos kaip tik dabar ir turime. Na, buvo klausima, kaip organizacinių požiūrių toliau bus plėtojamas šis institutas. Gal turite, gal galite kažką pasakyti ir dėl finansavimo? Na, nesitikiu, kad nurodysite konkrečias sumas, bet tarkim, gal galėtumėte pasakyti, ar ateinančiam periodui reikės didesnio ar mažesnio fi finansavimo, nes reikės apsispręsti, kokiose sritise e, bus prioritetai, tai yra kokie bus prioritetai pasirinkti informacijų, atsiprašau, naujovių ir technologijų srityje. Pone Kavajo. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisarėms už tai, kad jūs pas mus atvykote. Aš iš karto noriu peržiūrėti, e, atsiprašyti už tai, kad turėsiu netrukus išeiti, kadangi aš esu šešėlė pranešėja dėl biudžeto uh, vidutinės trukmės e, peržiūros ir turėsiu išvykti į biudžeto komiteto posėdį. Bet e, aš dabar norėčiau padėkoti e, komisijos nariai už pirmosius žingsnius, kurie buvo žengti įgyvendinant ir kūrent Europos inovacijų ir technologijų institutą. Pirmieji žingsniai žengti, tačiau dabar mes išgyvename kritinę stadiją labai, svarbę, e, labai svarbu etapą, nuo kurios priklausys, e, kaip seksis gyvuoti šiam e, institutui. Mes šiuo metu parlamente rengėme kelis labai svarbius dokumentus, strateginius dokumentus dėl pagrindų programų, dėl kitų dalykų, kurie tiesiogiai paveiks instituto veiklą. Taigi, parlamentas ir mūsų komitetas vaidins svarbų vaidmenį uh, stiprinant e, institutą. Mes manome, kad iš tikrųjų reikia sukurti institutų bičiulių, instituto bičiulių grupę ir uh, pagal pasiūlymus aš šiai grupiai pirmininkausiu. Tikiuosi, kad e, ši grupė taps diskusijų forumu, formų, kuriame galės dalyvauti visi e, kolegos, ieškant e, sprendimų, įvairiausių problemų sprendimų. Pirmiausia, ieškant be abejo finansavimo. Ponas Garyga rengia pranešimą dėl biudžeto ir jie, šiame pranešime labai aiškiai pasakyto, jog po 2014 metų mūsų biudžete būtų numatytos lėšos konkrečiai skirtos institutui. Taigi mes darome viską, kad prisidėtume prie e, šio instituto gebėjimo kurti naujoves e, Europoje ir stiprinti mūsų konkurencingumą. Dėkoju. Das waren eine Reihe von Fragen und Anregungen Na kągi, išklausom įvairių minčių, paskatų ir ponia komisarė galite atsakyti ir sureaguoti į kai kurias iš minčių. All, by... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Karvalijo, nes ji sutiko pirmininkauti EIT bičiulių susitikimui. Uh, Ši grupė yra atvira visiems, kurie domisi šio klausimu, kurie nori sužinoti daugiau apie EIT ir kurie nori padėti EIT aukti. Kol kas įvyks sutikimas prieš kelias savaitės, tačiau jau dabar planuojame antrą susitikimą um, kažkada gegužės pabaigoje. Ir aš ketinu pakviesti trijų kiks uh, vadovaujančius direktorius e, ateiti į tą sutikimą, sutikti su EIT bičiuliais ir labai atvirai pakalbėti apie tai, kokia yra dabartinė jų situacija, ką jie planuoja ateičiai, ko jiems reikėtų ir taip toliau. Aš manau, kad būtina užtikrinti tą bendravimą tiesiogiai su tais žmonėmis, kurie vadovauja šiems kikst žinių ir inovacijų bendruomenėms. Aš labai greitai jums pranešiau tą datą. Manau, kad turime aiškiai skirti, kokios yra e, lygiai grečiai dar egzistuojančios iniciatyvos ir kuom EIT yra ypatingas. Kaip aš jau sakiau, pirmą kartą mes įtraukėme švietimą, aukštą į mokslą, į šią partnerystę. Ir manau, kad tai yra ypatingai svarbu, kai kalbame apie tokius tikslus, kokių nus, užsibrėžėme strategijoje ES 2020 metams. Kaip žinote, švietimas yra šios strategijos esmė. Vienas iš būdų tai pasiekti yra siekti kompetencijos, excellence Στερούμε στην Ευρώπη. Cukalas galėčiau pasakyti, kad mes atsiliekame Europoje mokslo tyrimų, technologijų plėtros rytyje. Ir būtent čia mes galėtumėm visiškai naujai pažvelgti į tai, ką reikia padaryti, jeigu galvojame, ką reikia padaryti nacionalių lygmenių. Aišku, kai kur galima taupyti, tačiau trijose sritise mes skatiname didinti išlaidas inovacijos, mokslo tyrimai ir švietimas. Be abejo, švietimas visais lygmenimis, tačiau šiuo atveju e, Europos inovacijų ir technologijų instituto EIT atveju mes kalbame apie aukštąjį mokslą. Dabar dėl to, ką ponė Merkis kalbėjo, čia požiūris kiek kitoks dėl uh, tų socialinių iššūkių siekinių su visuomenė. Manau, kad šie, šie trys kiks stengiasi išspręsti tos iššūkius. Uh, kas yra svarbu visuomeniai. Tai yra visų pirma energetika, be abejo, kas yra ypatingai aktualu, kas tapo didžiuliu visuomenės iššūkiu po Japonijos įvykių. Klimato kaita taip pat informacija informacinės ryšių technologijos irgi galvome, kad tai yra labai svarbios priemonės, kurios yra ypatingai reikalingos švietimo srityje. Ir ypač informacinių ryšių technologijų kiek aš ir prašysiu ypatingos pagalbos, nes noriu paraginti valstybės narės į savo ugdymo planus įtraukti taip pat ir informacinių ryšių technologijų mokymą. Manau, kad labai svarbu būtent ta paskata, tas postumis valstybių narių švietimo sistemose. Uh, Kalbant apie ateitį, aišku, kad jau EIT valdyba turės pateikti pasiūlymų, kiek reikėtų e, žinių ir inovacijų bendruomenių, tai vadinamųjų KIKS ir kuriuose srityse jie turės vadovauti strateginę inovacijų darbo tvarkę, kurią komisija teiks um, balandžio pabaigoje, gegužės pradžioje ir čia jau komisija aiškiai turės galvoti, uh, kiek, kokių e, pasiūlymų reikėtų palaikyti, kurie iš tų pasiūlymų atitiktų e, iššūkius visuomeniai, kurie turi būti sprendžiami, kas yra svarbu visuomeniai. Ir be abejo, teikdami savo strategiją jums ir e, tarybai, be abejo, laukiame diskusijų, norėsime su jumis dalyvauti atvirose diskusijose. Uh, Ir dabar pradedame ir atvirą konsultacijų procesą. Jis prasidės balandį, baigsis gegužė. Labai kviečiame ir jūs dalyvauti šiuose atvirose konsultacijose, nes mums yra labai svarbi jūsų nuomonė dėl EIT ateities ir dėl tų sričių, kur jūs galvojate reikėtų plėstis. Aš manau, kad nereikėtų labai plėsti uh, E, kiks ateityje. Nereikėtų galvoti apie dar dešimt naujų kiks. Aš sakyčiau, kad reikėtų eiti lietai, bet stabiliai, tvirtai remtis į žemę. Tai dar porą kiek sakyčiau, kad taip, bet ne pernelyg daug. Nes mes siekiame kompetencijos tobulumo, angliškai tai vadinama excellence. Dabar klausimas dėl to, kokius pasiūlymus siūlyčiau, e, kokius pakeitimus siūlyčiau. Aš sakyčiau, viskas labai priklausys nuo to įvertinimo, kurį mes atliekame ir toliau žadame atlikti. Mes klausime ekspertų, e, ką nuveikė Kiks, su kokiais sunkumais susidūrė. Mes siūlysime tuos pakeitimus, jeigu jų reikės, uh, kurie galėtų padėti kiks geriau plėtotis ateityje. Dabar dėl kolokacijų, dėl uh, tų vietų, kuriuose kiks veikia kartu. Tai yra institucijos, kurios bendarbiauja su EIT. Aš jums paliksiu e, štai dokumentus, kur viskas aprašyta, jūs galėsite išplatinti šią informaciją komiteto nariams. Galiu tik tai pasakyti, kad kiekviename regione, kuriame yra toks centras, tokia bendradarbiaujanti institucija, yra palaikomas labai glaudus ryšys su to regiono aukšto mokslo įstaigomis, to regiono verslu ir mokslo tyrimų centrais. Taigi mes stengiamės išbaigti tą žinių trikampį kiekviename iš tų e, regionų. Yra visoje Europoje 16 tokių bendradarbiaujančių centrų vietų. EIT ženklinimas – Kaip jūs, gerbiama parlamentarė, pasakėte teisingai, taip, tai yra savanoriškas ženklinimas, tačiau žinau, kad daug universitetų, institucijų jau mm, taiko tokį ženklinimą ir aš žinau, kad jau galvojama apie magistrantūros studijas, kurios jau pradedamos mm, ir kurios bus žymimos EIT ženklu. Uh, reikia pasakyti, kad e, prireikė dešimties mėnesių sudaryti susitarimus, paskirti uh, lėšas, stipendijas ir taip toliau. Tačiau reikia suprasti, kad eina kalba apie išties novatoriškas mintis. Tai yra labai novatoriška tač, ir labai plačių užmojų partnerystė, kuri aš labai tikiuosi klėsties ateityje. Ir jau nuo pat sutarimo momento, kaip matome, kaip viskas klostosi, manau, kad tikrai galime džiaugtis ir būti optimistais dėl ateities. Tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus. Taip, dėl finansavimo. Ką galėčiau pasakyti? Ką aš jau pirmais sakiau, tik tai 25 procentus finansavimo skiriame mes. Tačiau tai yra startinis kapitalas. Ir mes uh, siekiame tokiu būdu sukurti paskatą, tą tokį reikiamą svertą, kuris leistų pritraukti prita, privatų finansavimą. Todėl EIT taisyklėse yra nuostata dėl EIT fondo įkūrimo. Į fondo vienintelis tikslas yra padėti pritraukti finansavimą iš privataus ir iš valstybinio sektorių. Kalbant apie finansavimą ateityje, kol kas aš negalėčiau Jums pasakyti, koks tas finansavimas bus. Visų pirma, turime nuspręsti, kiek bus sričių, kuriuose mes plėtis, plėsimės, um, kiek naujų, kiek bus teigiama. Ačiū. E, ganz herzlich. Širdingai dėkuoju, ponė komisarė, už tai, kad atvykote pas mus, už suteiktą informaciją taip pat dėkoju už išsamis atsakymus ir norėčiau priminti komitetui, kad į darbo atvarkę mm, gegužės 24 dieną bus įtraukta šis klausimas ir susitiksime su turimis kik atstovais. Taigi tos susitikimo metu susižinosime daugiau, nes procesas tęsiasi. Dėkoju, manau, kad uh, visus tikrai labai džiugino dalyką, tačiau, ponė komisarė, dar noriu ką pridurti, prašau. Dėkoju. Man rodos, pamiršau paminėti vieną dalyką, neatsakiau vieną klausimą, kurį norėčiau atsakyti. Mata Markis klausimas, kaip reikėtų bendradarbiauti su EITIT ir taip pat Madame Gegan Queen klausė kaip visą tai apjungti vienoje sistemoje. Su pana Gegan Quinn puikiai viską aptariau ir kalbam apie tai, kaip e, sukurti sinergijas tarptų EIT, kurias ji nori sukurti. Kol kas at, atrodo sukurtas vienas tik tai dėl sveiko senėjimo. Tačiau reikia sinergijų tarp šių institucijų ir EIT. Tačiau EP e, tikslas yra kitoks, tai yra um, EIT tikslas yra švietimo verslo skatimas. Bet, pavyzdžiui, gal reikėtų skurti kitą sveiko senėjimo. Taigi, jeigu ši mintis materializuosis, tai kol kas negaliu pasakyti, kaip iš tikrųjų bus, tačiau tai, kas daroma EIP dėl sveiko senimo, tai atitiks EIT ir KIK. Ir aš manau, kad reikėtų vengti duplikuoti darbus, tačiau vietoj to stengtis pasimokyti vieniems iš kitų ir pasitelkti turimas žinias ir patirtį. Dėkoju ir tikimės karts nuo karto jūs išvysti. Ačiū. Ką kitas darbo tvarkės punktas? Tai yra paskutinis darbo tvarkės punktas veiksminga Europos žaliavų strategija. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjui ponui Butikoferiui. Prašau. Prašau, padarykite įvedą. Dėkuoju, pane pirmininkė. Tikiuosi, kad gan žvaliai pradėsime diskusijas. Na ir m, mm, norėčiau ypač širdingai padėkoti ponui Hekmarui ir jums už tai, kad e, pavyko pakeisti darbo tvarkės punktų seką. Ir tokiu būdu galėjau sudalyvauti e, trilogę. Keletas preliminarių pastabų. Na, šiaip labai laukia jūsų pastabų, komentarų. Keturios preliminarius pastabas. Pirmiausia, aš jis ir savo paties darbą žiūriu kritiškai ir paprašysiu atleisti man už formuluotę, kuri yra mano pranešimo projekte. Ir pagal e, šią formuluotę pakaitalai yra visiškai neprimtini. Alternatyvės medžios e, neprimtinos. Aišku, galime diskutuoti, ar pakankamai e, siekiama atrasti alternatyvių medžiagų, aš čia pakankamai emocingai esame nusiteikę. Ir e, neteisinga teikti, kad komisija visiškai neatsižvelgia į tokią galimybę. Atsiprašau komisijos už tai. Antra, kolegos į mane kreipia visi su įvairiomis mintimis. Dėkoju už tai. Pavyzdžiui, kolegai Panajotovai. E, kuris jau pasidalino tam tikromis mintimis, kurios man pasirodė labai įdomios, logiškas ir tikiuosi, kad ir kitų kolegų indėlio dėka pavyks parengti gerą pranešimą. Trečia. Aš savo ruoštų taip pat turiu dar keletą minčių, kurios dar nesispindi projekte, pranešimų projekte. Nes tiesiog e, nepakako vietos e, atkreipti dėmesį į visus tuos aspektus, kurie mums rūpi, bet čia tokia jau prastinė procedūra. E, pranešimas iš pradžių buvo parašytas anglų kalba. Ir pavyzdžiui, nesužiūrėjau vokiško vertimo. Bet jau bent vienoje vietoje e, vertimas į vokiečių kalbą galbūt e, kiek klaidinantis, jeigu nesakyti, nesakyti, kad jis yra apskritai neteisingas. Tiesiog atkreips dėmesį į tai, kad neliktų kažkokiu neaiškumu, nesupratimu. Pavyzdžiui, angliškame pirminėme tekste pasakyti, atkreipėmės dėmesį į tai, kad e, veiksminga Europos žaliavų politika yra veiksmingos strategijos laidas O vokiškai pasakyti, atkreipiama dėmesį tais, kad tinkamas Europos žalių politikos valdymas yra um, politiko. Uh, <clears throat> Sėkmės laidas. Sakyčiau, čia yra skirtingi dalykai ir e, reikėtų orientuotis į anglišką tekstą, nei vokišką. Dėkoju. Siūlau pradėti pasisakymų randą. Na ir pirmiausia, teiksiu žodį šešėliniams pranešim. Ponas Panajotovas, pirmiausia žodis jums prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Butikovu Feriui už puikų pranešimą. Šis pranešimas yra labai svarbus Europai kadangi šiuo metu Europa išleidžia daugiau nei 300 milijardų eurų kiekvienais metais tam, kad užtikrintų mūsų pramonės judumą. Tai yra išleidžia kompiuteriams, įvairioms informacinėms technologijoms. Ir labai dažnai šias technologijas gauname iš uh, kitų šalių arba šioms reikali, technologijoms reikalingas žaliavas gauname iš Afrikos, Kanados, iš kitų šalių. Jei galėtume šias lėšas pritaikyti kultūrai, švietimui, sveikatos apsaugai, būtų puiku. Ir Tai taip pat leistų mums drąsiai pasakyti mūsų piliečiams, jog esame pasirengę bet kokioms krizėms. Panas Butikoferis e, savo pranešime iškelia problemas ir siūlo, kaip galima būtų šias e, problemas spręsti. Jūs, pavyzdžiui, ponia Butikoferi, kalbat apie žaliavų diplomatiją. Lab, infrastruktūra ir žaliavos yra du labai svarbus dalykai žinios ir žaliavos yra dar vienas skirtinis akmuo. Kodėl? Europa išleidžia labai daug e, lėšų naujoms technologijoms, e, tyrimams, švietimui. Tačiau Europoje yra uždaromos e, kasyklos, bet mes galime panaudoti turimas žinias ir turimas technologijas tam, kad padėtume kitoms šalims tiekti mums žaliavas. Tai būtų svarbu. Dar dvi pastabos. Galima būtų galvoti apie tai, ar nereikėtų atnaujinti gamybos keliose kasyklose. Dėl ekologinių, socialinių, politinių, bet svarbiausia dėl ekonominių priežasčių buvo uždarytos e, kasyklos. Noriu Jums priminti, kad tuomet, kai turėjome pakankamai kasyklų, vario e, tona kainavo 1500 JAV dolerių, o šiandien, kai kasyklos uždarytos, vario kaina yra 10 tūkstančių dolerių. Tas pas yra pasakyti nėra apie cinką ir molibdeną bei kitas žalivas. Taigi atėjo laikas mums uh, rimtai susimastyti. Nežinau, ponia Butikoferį, ką jūs apie tai manote, bet jūs minite, kad jūs minite, kad trumpą laikotarpį, trumpą perspektyvą. O aš manau, kad mes turime galvoti apie ilgesnę perspektyvą, ypač kai, kai uh, e, svarstume mūsų santykius su Kinė bei kitomis pasaulio šalimis. Dėkoju. Pana Šimanski. Dėkoju Jums už šį pranešimą. Manau, kad tai yra labai geras atspirties taškas mūsų tolesniems diskusijoms. Nebejoju, kad įtri komitete mes sugebėsime susitarti dėl šio pranešimo, kuris nėra teisėkuros e, tekstas. Tai yra pranešimas, kuris apibūdina dabartinę situaciją ir kuris iš esmės e, atspindi ir komisijos požiūrį. Todėl labai svarbu yra parengti, tinkamai parengti jo formuluotės. Aš asmeniškai manau, kad e, šiame pranešime reikia pabrėžti, jog visos turimos trys priemonės turėtų papildyti vieną kitą bei turėtų būti gerai subalansuotos. Aš kalbu apie. Uh, apie pramonės politiką, apie žaliavų iniciatyvą ir apie naujų e, alternatyvių išteklių paieškas. Visi šie trys elementai yra dalykai, kurie gali padėti mums spręsti žaliavų stokos problemą. Nepamirškime ir ekologinių susirūpinimu. Kiekvieną kartą, kai kalbame apie poveikį mūsų aplinkai, to visuomet turime remtis Natūra 2000. kai siūlomos yra naujos normos pramoniai, tuomet reikia protingai, nešališkai atlikti jų ekonominio poveikio vertinimą. Pramonė be abejo yra svarbi. Ir kai kalbame apie tai, ar nereikėtų atnaujinti pramonės veiklos senose pramoninėse zonose taip pat būtina yra atlikti tinkamus poveikio vertinimus. Šis pranešimas yra ir politinis. Dažnai kalbame apie e, energetinį saugumą ir turime dabar pradėti kalbėti ir apie žaliavų tiekimo saugumą. Ir manau, kad e, atsižvelgiant į šio klausimo svarbą, reikėtų nepamiršti, kad naujai sukurta diplomatijos e, e, tarnyba taip pat galėtų prisidėti prie mūsų pastangų apsirūpinti žaliavomis. Ir apie tai gal reikėtų taip pat kalbėti pranešime ir manau, kad mes iš tikrųjų susitarsime. You, Pone Brant, dėkoju pirmininkė socialdemokratų frakcijoje šešėlinė pranešėja yra Marytė, tačiau ji dėja negalėjo atvykti ir todėl ji paprašė, kad e, aš pristatyčiau jums e, mūsų frakcijos poziciją. Taigi pirmiausia, mes norėtumėme padėkoti ponui Butiko Firiui už puikų pranešimą. Ir turiu pasakyti, kad e, skaitydama jį radau daug įdomių, svarbių pasiūlymų, kai jūs, pavyzdžiui, kalbate apie tai, kad kad geresnės efektyvumas galėtų mums uh, padėti sukurti papildomai 3 procentus bendrojo vidaus produkto, ekologinis valdymas, kiti dalykai. Mes visiškai pritarėme ir pono Butikoferio padarytoms išvadoms apie tai, kad uh, komisija turėtų skirti daugiau dėmesio žaliavų rinkoms ir ir bendrai žaliavų situacijai. Komisija turėtų apie tai kalbėti skirtingose komunikatuose. Žaliavos yra vienas dalykas, o žaliavų rinka ir žaliavų rinkos e, krizė yra, skir, yra atskiras klausimas. Ir nereikėtų jų painiuoti. Socialdemokratų frakcijos vardu, frakcijos vardu galiu pasakyti, jog e, ieškant žaliavų ir norint apsirūpinti žaliavomis, reikėtų atsižvelgti į tai mūsų vystumo bendradarbiavimo tikslus. Vystumasis bendradarbiavimas e, nėra priemonė ES įtvirtinti e, ir sie, savo ekonominius interesus trečiose šalyse. Ir Ir todėl mūsų žaliavos politika turėtų būti suderinta su vystumojo bendradarbiavimo tikslais. Ir todėl, ieškant žaliavų trečiose šalyse, būtina yra e, visus mūsų veiksmus grįsti sąžiningomis e, abiems pusėms naudingo, naudingomis partnerystėmis. Tai neturėtų tapti ekonominiu kolonizmu. Marita yra iš šiaurės Švedijos ir ten yra e, gerai išvystyta kasybos pramonė. Ir todėl e, manau, kad turime kalbėti apie tai, kad mes turime pasinaudoti savo turimais ištekliais ir savo kalnų kasybos e, pramonės potencialu. Ir todėl mes pateiksime atitinkamą pakeitimą. Džiaugiuosi, kad ponas Putikoferis e, daug dėmesio pranešime skiria e, perdirbimui, išteklių naudojimo efektyvumui. Ir mes pritarėme tam, ką jūs e, sakote apie šios dalykus pranešime. Europos šiaurės šalės labai svariai galėtų prisidėti prie mūsų turimų išteklių geresnio naudojimo ir e, jų potencialo pritaikymo. Mes pateiksime kelis pakeitimus, tačiau aš manau, kad jūs neturėtumėt jų bijoti. Ne, neturėtumėt bijoti, jog pakeitimų bus pateikti per daug. Dėkuoju. Dziękuję bardzo, panie. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti pana Butikoferį su pranešimu, kuris yra puikia bazė galutiniam tekstui, nes yra aptarti visi svarbiausi klausimai. Tačiau manau, klausimas pats yra ypatingai svarbus. Europos Sąjunga tarsi ignoruoja visus klausimus susijusius su perdirbimo pramonė. Iš pradžių perdirbamoji pramonė buvo tarsi sukurianti daug pridėtinės vertės, tačiau po truputėlį dėmesys sumažėjo ir žaliavų pramonė dabar panašu. Uh, kaip ir atsilieka su savo vystimuose ir investicijų labai trūksta. Čia galim kalbėti apie bent penkia ženklius skaičius, trūksta bendrai dėmesio iš valdžios Be to yra sukurtos labai stambios tarptautinės kompanijos, kurios žaidžia e, su savo interesais ir um, jos ieško galimybių importuoti kaip galima pigiau žaliavas iš Kinijos. Čia aš savo pastabas apibendryčiau gal į tris grupės. Visų pirma, dėl uh, dėl energetikai reikalingų žaliavų strategijos. Reikia nepamiršti energetikos. Pasakysiu kodėl, bet kuri žaliava gali būti vertinama pagal energetinę vertę, ne vien tik tai finansinę vertę mes turėtumėm galvoti ne vien tik tai, kiek kainuoja a, kažkokios žaliavos perdirbimas, bet kiek energijos dar reikia suvartoti. Kitas dalykas mm, - vanduo ir oras. Vanduo yra labai svarbus išteklius, ypač kai kalbame, pavyzdžiui, apie azotinių medžiagų gamybą. Manau, kad reikėtų galvoti apie šios dalykus, kai kalbame apie žaliavas ir be to reikėtų paminėti statybos pramonę. Dabar Europoje statybos sektorius labai keičiasi, atsisakoma betono konstrukcijų, pereinama labiau prie medienos naudojimo. Galvojama apie kitokius pakaitalus ir be abejo, kad tai labai įtakoja bendrai mūsų vartojimą, mūsų gyvenimo būdą. Žinoma, čia jau kalbėtumėm tada labiau apie filosofinius dalykus. Dėl pakeitimų kalbant, galiu pasakyti, kad norėsiu pateikti nemažai pakeitimų, bet bendrai galiu pasakyti, kad manau, jog šis pranešimas susilauks didžiulio dėmesio greta kitų pranešimų dėl energetikos. Aš manau, kad energetika ir žaliavos turi stovėti lygiom e, pozicijom. Yra nemažai norinčių pasisakyti, todėl paprašysiu per nelik neišsiplėsti kolega Benson. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, iš tikrųjų labai gerą pranešimą. Manau, svarbu žiūrėti šį tikslą strategiškai. Turiu tam tikrų pastabų dėl e, svarbiausių e, žaliavų, pažiūrė, tų žemių. Na ir žinome, kad nu, iki 97 procentų rytų žemių yra išgaunamos Kinijoje. Ir esu labai susirūpinęs dėl Europos pramonės, dėl mūsų naujoviškų, novatoriškų įmonių, nes kai kalbame apie retasias žemės, tai pavyzdžiui pranešime kalbama apie um, diplomatiją žaliavų srityje, minima diplomatiniai santykiai su Kinija, Afrika, um, Latino Amerika. Ir Na, pažiūrėjau, pagalvokime apie Grenlandiją. Ji nėra ES um, um, valstybė narė, tačiau iš mūsų kaiminė ji yra plačiai nepriklausoma ir yra tarybos sprendimas dėl partnerystės susitarimo. Na ir sprendime buvo numatyta įtraukti švietimą, bendradarbiauti švietimo mokslinio tyrimų srityje, tačiau uh, galiausiai galutinėje versijoje sutelkame tik išvietimą. Grenlandija yra gera ES partnerė, palaiko tamprius ryšius su e, Danija ir atitinkami žvejybos starimai su Grenlandija. Na, o dabar daromėsi su Grenlandija dėl deimantų ir tas susitarimas duos tikrai gerų rezultatų Grenlandijai. Na ir dabar yra atitinkam, peržiūrimas atitinkamas tarybos sprendimas. Taigi norėčiau paraginti e, komisiją atsižvelgti į retųjų metalų klausimą atliekant peržiūrą. Na, sustarimas apima daug aspektų, ne mano užduotis e, kalbėti apie tai. Tačiau Kinija, pavyzdžiui, yra numačiusi išplėsti e, savo įtaką. Mm, ji turi jau dideliais įtakos Afri Afrikoje ir Latino Amerikoje, taigi aš manau, ES taip pat turėtų aktyviau veikti. Dėkoju, kolegė Merkis, dar sėk prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu bendra pranešė Envi komitete ir esu atsakinga už retasias žaliavas, taigi tarsi keletą žodžių. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Bitikovui už tai, kad jo pranešimas toks išsamus. Ir kaip sakė ir kolega Brantas, pranešime nušviesa daug dalykų, dėl kurių visiškai sutariu su juo. Na ir svarbiausia, mano manimo, E, yra įvertinti Europos rytų žaliavų srautų analizę tam, kad būtų vertinti e, visas, visas rautai, skaitant ir ypač svarbių, e, tų atliekų srautus, kuriuose galbūt yra antrinių svarbių žaliavų. Na ir reikėtų pagalvoti apie savartynų, senų savartynų atidarimą, pasižiūrėti, ar neįmanoma iš ten išgauti retų žaliavų. Uh, Na ir aš manau, kad tai turėtų būti traukta ir į pramonės politiką. Na, man rodas, nepakankamai dėmesio skiriamas, skiriama pakartotinam perdirbimui ir panaudojimui. Kalbama apie um, regena, Kalbam, man rodos, nepakankamai pa, kalbam apie regeneracinį perdirbimą ir pakartotinį naudojimą, nes tokiu būdu būtų pratestas produkto gyvamo ciklas, o kartu ir žaliavos panaudojimo ciklas. Na ir galbūt vertėtų e, paieškoti kitokių e, ekonominių modelių tam, kad būtų išplėsta e, perdirbimo ir pakartotinio panaudojimo veikla. Na ir, pavyzdžiui, kalbam apie išperkamąjį mm, išperkama nuomonė ir čia galima būtų pagalvoti ne vien tik tais apie cheminės, bet ir kitokias svarbas medžiagas ir žalivas. Ir Galbūt ir šis reikėtų uždrausti savartinį naudojimą ir tokiu būdu užtikrinti žaliavų pakartot panaudojimą ir perdirbimą. Ponas Vidal Kvadras. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Butikoferiui už gerą pranešimą ir turiu keletą pastabų, kurias susijusiu su pagrindinėmis šio pranešimo trimis rytimis. Tai yra e, tvarus žaliavų tiekimas. Pritariu pranešėjui. Dėl to kad labai svarbu, kad ES koordinuotų žalvų tiekimą, o taip pat pasirūpinti ir tuo, kad būtų tinkamiausiai pasinaudota tai, e, egzistuojančiamis struktūromis, pavyzdžiui, PPO arba dvišalis dialogais. Na ir manau, kad e, atsižvelgiant į kompetencijos rytis reikėtų skatinti tvarę raidą šalyse partnerėse. Antras klausimas yra tvarus tiekimas pačio Europos Sąjungoje. Ir čia svarbus yra trys dalykai, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį. Ir tie trys dalykai yra tarpusė susiję. Manau, kad šioje srityje reikia atsižvelgti subsidarumo principą. Na ir Europos lygių turėtų būti vykdomas koordinavimas Ir, pavyzdžiui, galėtų būti rengiama Europos metinė e, žaliavų e, knyga, kaip siūlė pranešėjas. Antra. Administracijos procedūros kol kas trukdo įdėkti vieno langelio principą, kuris, mano manimu, padėtų išspręsti arba bent jau lengvinti, palengvinti šią problemą. Todėl pritariu pranešėjai dėl to, jog reikėtų sukurti Europos e, žaliavų tarnybą ir galbūt reikėtų pagalvoti apie um, išteklių žaliavų eksploatacijos leidimus ir atitinkamą vieno langelio principą. Na ir aišku, e, administracinės priemonės yra susijusios su administ... aplinkosauginiais aspektais. Ir čia perėsiu prie paskutinių savo pastabų. E, per paskutinės diskusijas nemažai kolegų atkreipė dėmesį tai, kad tam tikrose šalyse, kur yra žaliavų potencialas, tose šalyse yra didelės saugomos e, teritorijos. Aš jau anksčiau minėjau, kad beveik 30 procentų Ispanijos teritorijos saugoma pagal Natūra 2000. Taigi būtų įdomu paieškoti galimybę supaprastinti administracinės procedūras. Aišku, netisakant aplinkių sauginių įsipareigojimų. Kita vertus, tvarus žaliavų eksploatavimas turėtų būti mūsų tikslas. Ir galiausiai trečioji sritis, tai veiksmingas išteklių panaudojimas ir regeneratyvusis perdarbimas. Kai kuriuose šalyse, kaip ka, pavyzdžiui, ir kaip ir maniškėje, atliekų tvarkymas dažniausiai reiškia tiesiog atliekų išmetimą. Dėl įvairių priežasčių, be kita ko ir atliekų sauginio, mano manimu, pranešėjų siūlymai čia yra labai įdomus tas 3 procentai BVP E, kasmet yra pernelyg ambicingas, tačiau reikėtų giliau, labiau pasigilinti į šią mintį ir galbūt reikėtų bendros metodologijos, kuri leistų pamatuoti uh, išteklių panaudojimo veiksmingumą. Paulius e, Rubiš. Dėkuoju ponui Biutikoferiui, nes mm, pranešime yra keletas aspektų, kuriems labai svarbus. Uh, pavyzdžiui, finansų, rink, finansų rinkas ir um, prekių žaliavų rinkas reikia žiūrėti atskirai. Ir žaliavų rinkos yra išskirtinės, ypatingos ir. Na ir. Ir reikia skaidrumo, nes e, tvarus aprūpinimas žalmis neturėtų būti trikdomas dėl spekulacijų šies ryje. Na, taip pat reikėtų dalintis ekspertų žiniomis šios rytyje, tai tikrai duotų naudos ir aš manau, kad komisija galėtų prisimti atitinkamą koordinavimo funkciją. Na, kai kalbame apie atliekas ir šaltinius e, produktus, tai aišku, turime paremti įmonės. Na ir be visrigos ir panios Merkint pasisakymą. Mums, mes jau kalbėjome apie, apie naujovių Europą, norime sukurti uh, E, darbo vietas, norime daugiau investicijų Europą, norime, kad Europą žengtų į priekį. Ir prisimenant šiame kontekste Natūra 2000 pasakysiu, kad Natūra 2000 yra svarbu ir ponas, tai, ką sakė ponas Biutekeris, taip pat pagrista. Neturėtų susipriešinti šie dalykai, priešingai jie turėtų būti tarpusavyje derinami. Todėl tas pasiūlymas dėl sertifikavimo sistemų yra, mano manimu, geras, ypač e, e, tas regeneracinio perdirbimo e, įmonės turi laikytis tam tikrų standartų ir galbūt aštuntoje mokslinio tyrimų pagrindų programoje galima būtų numatyti atskirą klasterį skirtą šiems klausimams. Na ir galiausiai bendradarbiavimo strategija su Kinė Afrika ir kitomis, kitais šio pasaulio regionais. Na ir galbūt kartu su PPPO galėtume bendrai pamastyti apie tai, kaip e, e, sudarant dvišalius sustarimus vis dėlto būtų notifikuojama ir PPO, tam, kad PPO ateitie galėtų viską koordinuoti. Na, o šiaip viskas galėtų būti pakankamai reglamentuoti tarp dvišalių pagrindų. Kritiškai žvelgiu į siūlymą pranešime, kad žaliavų stygius yra visų pirma pramonės problema. Bet tai juk iš tikrųjų žaliavų stygius tiesiog atsiliepia darbo vietui, o taip pat aprūpinimui, o žaliavomis ir pramonės konkurencingumas turėtų būti labiau išryškintas. Septintame straipsnėje kalbama apie veiksmingą išteklių žaliavų panaudojimą, tačiau kyla klausimas, kokiu postumiu galėtume duoti europiniu lygiu. Nes e, veiksmingas žaliavų panaudojimas turi remtis metodin pagrindu, pavyzdžiui, svarbu nustatyti veiksmingumo pamatavimo standartus ir komisija turėtų pateikti kiek manoma anksčiau rekomendacijų tam, kad galima būtų panaudoti, kaip veiksmingai yra naudojamos žaliavos. Na, manau, kad e, diskusijose dėl apmokestimo reikėtų intensyviai pamastyti tai, kaip, kad, e, kaip nekliudyti konkurencingumui jeigu apmokestinamas žaliavos, na, galbūt reikėtų matyti kažkokiu tai e, lengvatų, e, perkant žaliavas, na ir galbūt mokesčius labiau perkelti ant galtinio vartotojo pečių. Na, aišku, mes norime, kad padidėtų perkamoji gale Europoje, investicinė gale Europoje. Ir aš manau, kad čia turėtume galvoti ir apie įmonių kapitalą ir elgtumės atsargiai, e, kai kalbame apie mokesčius, kad e, vietoj to, kad našta sumažėtų, našta pernelik neišauktų. Prieš suteikdama žodį komisijos atstovui dar pirmas suteiksiu žodį ponui Kuzikų. Micro, please. Merci, Monsieur le Président. Je serai effectivement très bref. Je voulais. Euh, Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Uh, Noriu padėkoti komitetui ir pranešėjui ponui Butikoferiui, kad paremėte komisijos parengtą strategiją dėl trijų elementų. Visų pirma, prieiga prie e, gamtinių išteklių ES ir už jos ribų, efektyvus panaudojimas ir perdirbimas, antrinis panaudojimas. E, Ir gal tre, trys pastabos. Visų pirma, dėl partnerystės inovacijoms užtikrinti, kas, apie ką kalbama pranešime, mes labai sveikiname tai ir um, darbai prasidėjo, dar um, nėra galutiniai sprendimai priimti, bet labai dirbama dar šiais lasmais. Dabar dėl um, gamtinių išteklių daug valstybės valstybių e, narių vertina, kad kompetencijos yra jų sritis. Mes tengiamės e, kiek įmanoma paskatinti valstybės narės laikytis pažangiosios praktikos, tačiau daug kas priklausys be abejo nuo jų noro dirbti šią kryptimį, pavyzdžiui, supaprastinti procedūras, tačiau, aišku, atitinkamai žiūrint į nacionalinius teisės aktus. Dabar dėl. E, dėl e, bendarbiavimo su Afrika, aišku, mes norime, kad abi pusės laimėtų ir čia kalbama ir apie valdyseną, ir geologinę žvalgybą ir kitus klausimus, kad nebūtų neokolonialistinė veikla čia. Ich noch einmal der Berichterstatter. Dar skaičiuodis planai pranešė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesiog bandysiu trumpai sureaguoti į tuos dalykus, kurie buvo išsakyti. Na, bet prieš tai dar norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pastabas, ar jos būtų teigiamas ar neigiamas. Na ir manau, kad turime pagrindą, kuris leis mums tarti. Pane Panajotovai, jūs kalbėjote apie ilgalaikę priklausomybę nuo Kinijos, nesu jau toks jau tikras. Pagal mano turimas prognozes, Kinija per dešimt ateinančių metų taps šalimi importuojantį retuosius metalus, turint galvoje tai, kad šių metalų panaudojimas nuolat auga Kinijoje. Taigi būtų neblogai, jeigu mes pernelyg uh, nepasikliautume tuo, kad Kinija ilgainiui degs mūsų poreikius. Mes turėtume ieškoti ir kitų retųjų metalų šaltinių. Tačiau trumpalaikį, vidutinio laikotarpio perspektyvą, aišku, be Kinijos neišsiversime. Toliau buvo kalbama apie senuosius savartynus. Na, žinau, kad e, pramonė jau labai aktyviai ieško e, naujų žaliavų šaltinių. Ir pagal paskaičiavimus senosiuose savartynuose tarp naminių atliekų yra 3-4 procentai e, tokių metalų žaliavų, kuriuos vertėtų perdirbti nuo oro galbūt e, metalo laužo savartynų, kur e, tie ž, ž, panaudojami tinkamų metalo kiekiai yra dar didesnį toliau. Generacinis perdimas tai yra sisteminė problema, apie kurią kalbėjo pono Šimanskis. Na ir užtikrins apie prūpnimą žaliavomis tik tais tuomet, jeigu kartu laikysimės tiek tiekimo, tiek ir paklausos strategijos. Pavyzdžiui, Japonijai e, pavyko trešdėliu sumažinti retų metalų e, suvartojimą nes e, Japonija tiesiog išvelgia, kad jai, jai bus sudėtinga apsirūpinti retaisiais metalais, vien tik tais e, imant juos. E, ponas Gerikas kalbėjo apie tausų energijos vartojimą. Tai tikrai įdomu mintis, nes tai dar sėki uh, naujienų šviečia regeneracinio perdirbimo mintį. Uh, Manau, kad reikėtų vadovauti šią mintimį. Ponas Bencas daug kalbėjo apie Grenlandiją. Na, e, e, ant 20 pastraipoje kalbam apie Grenlandiją kartu su Arktikos regionu ir Barenco jūra. Aš manau, kad čia turėtume formuoti aktyviai politiką, nes pagal mano turimą informaciją e, reikėtų nepamesti iš akių, kad e, ir to fakto, kad e, investuotojai iš Australijos ima labai domėtis Grenlandiją. Taigi aš manau, kad nereikėtų čia pernelyg uh, lūkuriuoti ir likti nuo šalyje. Ypač, aišku, nepamirštant iš, matant iš akių ir galimų problemų. Uh, Na, kolegė Merkis kalbėjo apie perdirbamą, pakartotinį panaudojimą ir aš manau, kad jeigu sistemingai e, žiūrėsime į šį klausimą, tai e, galbūt galima būtų ir prilyginti pakartotinį panaudojimą regeneraciniam perdirbimui. Taigi sutinku, kad būtų verta atkreipti dėmesį į šį dalyką. Savartino uždraudimas Na, nesu tikras, ar europinių lygių turėtume bandyti pasiekti tokio draudimo. Aš e, čia norėčiau atkreipti dėmesį subsidarumo principą, apie kurį priminė ir ponas Videl Kvadras. Na ir nebandykime perkelti europinį lygmenį tų užduočių, kuris, kurios pagal uh, subsidarumo principą tektų, atitektų valstybėms narėms arba regionams. Taip pat e, buvo keltas klausimas, ar Ispanija nėra per daug Natūra 2000 saugomų teritorijų. Tai sakyčiau, čia ne Europinių lygių reikia priimti sprendimus, tai tiesiog Ispanijos politikos prerogatyva. Na ir galiausiai ponas Rybikas kalbėjo apie išteklių apmokestinimą. Galbūt e, kai ką nustebino tai, kad aš nesiūlau apskritai apmokestinti žaliavų išteklių labai, dėl labai pagristų priežasčių e, to nesiūlau, yra įvairių koncepcinių sumetimų, tačiau sutinku su panarubiš dėl to, kad reikėtų pamastyti apie apmokestimo aspektus ir strateginį požiūrį sutinku su jumis dėl to, kad nereikėtų pradėti diskusijų dėl mokesčių padinimo Europoje, nes to niekas nesuprastų. Ir jeigu bent jau teoriškai norime kalbėti apie mokesčių šios rytyje arba net ir praktiškai pagalvoti, kaip tai daryti, tai aš manau, kad tuomet reikėtų ieškoti kažkur kitur mokestinių lengvatų sutinku su jumis. Sureagavau į svarbiausius pasisakymus, galbūt į tuos dalykus, dėl kurių nuomonės įsiskiria, tačiau manau, kad mums tiek pavyks susitarti. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Kągi, baigime diskusijas. Priminsiu, kad jeigu norit pateikti pastabų raštu, tai galite tai padaryti iki balandžio 12 dienos, taigi galite teikti daug pakeitimų, šimtus. Pirmininkė, gal, gal norite sumažinti ir bus 500 ir 1000 pakeitimų. Na, visi kreipkite su pakeitimais tam, kad ponas Biutekiveris turėtų pakankamai darbo. Pane Biutekiveri, e, jeigu čia dabar nenurimsite, aš labai daug pakeitimų pasiūlysiu. Kaip ten bebūtų, svarbiausia žinoti datą, iki kada galima teikti pakeitimus, tai yra balandžio 12, o po to mes sutiks balandžio 12 ir 13 dieną. Dėkuoju.